Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo con... Labas rytas. Pradėkime mūsų posėdį ir pirmiausia informacija apie koordinatorių posėdį įvykusi vakarą. Koordinatoriai paprašė Mes sutarėme su koordinatoriais paprašyti e, sekretoriato pateikti duomenis apie tai, kas daroma Afganistane, kas buvo nuveikta praėjusios kadencijos metu. E, ir pateikti klausimus komisijai apie ES lėšų valdymą, lėšų, kurios skirtos Afganistanui. Koordinatoriai po to nutarė paprašyti komisijos pateikti informaciją apie visus atvejus, kuriuos e, tyrė Olafas ryšim su Afganistanu ir pateikti palyginimosius duomenis dėl ES finansuojamų projektų Afganistane informaciją. Po savalaikio Arlaki pareiškimo Taip pat buvo paminėta, kad svarbu surenkti posėdį už uždarų durų, dalyvaujant komisijai ir Olafui. Dėl Italijos delegacijos spalio 25 dieną mes turime padaryti pakeitimų pradiniam planui, ypač e, apsilankant projektuose, kurias finansuoja Europos Sąjunga Taip pat norėtume išklausyti Italijos prokurorų informacijos apie tai, kaip panaudojamas ES lėšos e, ir situacija dėl sukčiavimo. C punktas dėl parlamento plenarinių posėdžių salės panaudojimo e, lapkričio 9 dieną e, posėdžių skirtam kovai su korupcija. E, ten dalyvaus apie 700 žmonių. Koordinatoriai nutarė kreiptis į parlamento pirmininką Buzeką. Ir jis atsakė, kad plenarinių posėdžių salių, salė turi būti naudojama tik tai parlamento darbui. Todėl koordinatoriai nutarė tartis su biudžeto komitetu dėl finansinio reglamento pakeitimo. Ir pranešėjas e, turėtų dirbti savo darbą. Mūsų pranešimas, kurį gavome iš Olafo dėl Afganistano, bus pateiktas konsultacijoms. Quanto riguarda le relazioni interistituzionali e per l'amministrazione, Turėtų būti pateikti dokumentai susijęs su Afganistanu ir pagaliau buvo sutarta, kad turėtų būti aptarta su ponu Českovičiu dėl komisijos narių Elkseno kodekso. Pereisime prie šiandienos darbo atvarkės klausimas struktūrinių fondų skaidrumo, paramos ir naudos gavėjų tema. Biudžeto kontrolės komitetas visada kovojo už struktūrinių fondų panaudojimo skaidrumą. Ir būtent skaidrumas labai svarbus Europos anglodos politikai. Lemiamą vaidmenį jis vaidina ir kovojant su nedarbu. Turėtume plėtoti nulinės tolerancijos politiką sukčiavimo ir lėšų išvaistimo atvejais. Turėtume išvengti tokių situacijų, kai ES lėšos patenka į organizuotų nusikaltėlių grupuočių rankas prieš pereidami prie tikrojo klausimo, prie jo temų, pasveikinkime poną Devanį ir poną Brito, kurie atvyko iš Vašingtono. Dėkoju už tai, kad jie atrado laiko atvykti į Europą, kad supažindintų mus su savo patirtimi. Jie kalbės apie struktūrinių fondų skaidrumą, apie JAV lėšų panaudojimą, kalbės apie tai, kaip JAV mokesčių mokėtojų pinigai panaudojami JAV. Jau vakar kalbėjom apie tai, kad reikia ieškoti būdų, kaip atstatyti mūsų piliečių pasitikėjimą ES institucijomis, nes tas pasitikėjimas žlunga visų pirma ir dėl skaidrumo nebuvimo. Noriu pasveikinti ir poną Žulį Pelegrin iš Milano, poną Katariną Maternovą, kuri yra vystama bendradarbiavimo generalinio direktoriaus pavaduotojas Anglaudos politikos koordinavimo ir ryšių palaikymo klausimais, Taip pat noriu pasveikinti ir pona Morteną Levisoną, kuris yra Europos audito rūmų narys. Mūsų posėdėje dalyvauja ir kiti audito rūmų nariai. Noriu pabrėžti, kad būtent audito rūmų darbas yra itin svarbus. Ir padeda geriau kontroliuoti ES lėšų panaudojimą. Pirmiausia, ponas Liberatski pristatys visus pranešėjus, jis pristatys e, šiandienos klausimų darbo atverkę, o tuomet suteiksime po 20 minučių kiekvienam iš pranešėjų. Tada turėsite galimybę 30 minučių užduoti klausimus ir išklausyti atsakymus, o tuomet suteiksime žodį kitiems pranešėjams ir tada pabaigoje bus klausimų ir atsakymų sesija su diskusija, vėlgi 30 minučių. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui pranešėjui Liberatski, kuris ir rengia pranešimą apie struktūrinių fondų skaidrumą. Pone. Pone pirmininkė, šiomis e, sąlygomis svarbus kiekvienas centas. Todėl mums labai svarbu aptarti šios klausimus šiandien, aptarti skaidrumo klausimus. Tos diskusijos nėra naujos. Europos Sąjunga yra paskelbusi savo iniciatyvą dėl skaidrumo 2005 metais, tačiau kaip ir visais tokių iniciatyvų atvejais diskusija tęsiasi keletą metų jau prieš tai. Vienas iš keturių iniciatyvos komponentų yra didinti skaidrumą panaudojant struktūrinius fondus kad būtų galima spręsti disbalansus ekonominėje ES plėtroje. E, ir kiti tikslai, kuriuos turbūt e, paminės ponia Pelegrini, tai yra etinės taisyklės, valstybės tarnautojams, skaidrumas ir viešas, vieša prieiga prie dokumentų. Taip pat ir taip, lėšų panaudojimas įgyvendinti investicijas pagal ES prioritetus. ES šalis turi įvesti valdymo ir kontrolės sistemas, kad užtikrintų teisingas išlaidas. Tačiau geri standartai verti mažai ko, jeigu patys žmonės nematys, kaip viskas vyksta. Todėl informacija apie tai, kaip lėšos panaudojamos, užtikrina, kad piliečiai gali susiformuoti nuomonę apie remiamas programas ir schemas ir geriau sugebėti aktyviai įsitraukti į konsultacijas dėl lėšų ateities panaudojimo. Tokia informacija taip pat apsaugo ES ir institucijas nuo, teisin, nuo klaidingų kaltinimų spaudoje dėl to, kaip lėšos panaudojamos. Turint 27 valstybės narės, ir beveik tiek pat kalbų ES susiduria su iššūkiu, kad skaidrumas iš tikrųjų veiktų daugia kalbėje, daugia kultūrėje aplinkoje. Aš įsivaizduoju, kad Junktinių valstybių valdžiai susiduria su mažesniais iššūkiais, tačiau esu įsitikinęs, kad yra ir kitų iššūkių E, Junktinėse valstijose. Šiandien mes kalbame apie struktūrinius fondus, tai yra šimtus milijardų eurų. Tačiau ES skaidrumo iniciatyva apima visas e, ES finansavimo sritis. Taigi iš jūsų, ponė Deveinį, norėtume išgirsti apie ekonomikos gaivinimo uh, atskaitomybės ir skaidrumo valdybos darbą. Būtų įdomu išgirsti, kaip jūsų sistema veikia ir ką, ko mes galime iš jūsų pasimokyti. Mums tai yra iššūkis e, visiems mums, kad sukurtume gerą skaidrumo modelį, kurį būtų galima taikyti įvairiausiose viešųjų išlaidų srityse. Dar vienas klausimas, kurį turime spręsti, tai yra tai, kad įvairios šalis kai kuriuose valstybės narėse yra, valstybės narės yra federalinės, yra įvairūs regionai, todėl taikomi skirtingi skaidrumo standart, standartai. Taigi aš tikiuosi, kad ponia Piligrini pasisakydama taip pat pateiks naudingos informacijos ir pavyzdžių apie tai, kaip sanglaudos politikos sritis, e, kaip ją paveikė skaidrumo iniciatyva, o aišku, tai dar papildys ir regioninės politikos direktorato atstovų pasisakymai. Taip pat mal, malonu, kad išgirsime ir pono Brito apie tai, ką jis dirba interneto technologijų srityje, kurios palengvina piliečiams gauti informaciją. Iš jūsų norėtume išgirsti apie apie atskaitomybę kuri, kurio, kokiu, kai pateikiama informacija, kaip galima greičiau, kaip galima didesniam žmonių skaičiui. Taip pat e, išklausysime ir audito rūmų atstovų. E, sveikinu žymius audito rūmų narius, kurie dalyvauja pas mus šiame posėdėje. Tai yra labai malonu. yra problemų dėl to, kokia forma informacija yra pateikiama, kaip mokesčių mokėtojai tikimės, kad visos organizacijos ar individai e, pasinaudodami viešųjų finansavimų programomis atvirai skelbtų tą informaciją, kokias lėšas gauna. Tačiau taip pat žinoma, kad reikia pasiekti sudėtingą balansą, kai kalbama apie individų privatumo taisyklės. Tikiuosi, kad šiandieninis posėdis mums leis pasimokyti iš geros praktikos pavyzdžių, kai kalbama apie viešojo finansavimo programų skaidrumą. Taip pat galbūt išgirsime informacijos apie tai, kokiuose srityse reikia didinti skaidrumą. Taigi, tikiuosi išgirsti apie jūsų patirtį ir apsikeisti e, nuomonėmis apie patirtį skaidrumo didinimo srityje, nes tai yra labai svarbus aspektas didinant skaitomybę, tai yra labai svarbu visų mūsų organizacijų patikimumui. Taigi dėkoju visiems iš anksto, taip pat ir sekretoriatui, kurie rengė šį posėdį ir prisidėjo prie jo sėkmės. Ačiū e, už jūsų dėmesį, ačiū ponė pirmininkė. Grazie a lei, onorevole Liberalski. Labai ačiū, ponė Liberatski. E, Iškeliame labai daug jautrių klausimų. Manau, kad e, reikėtų prisiminti, kad struktūriniams fondams 2007-2013 metais teko daugiau negu 300 milijardų eurų. Be to, e, matėme, kad e, atitinkamos administracijos institucijos ne visuomet nešė savo atsakomybę taip, kaip reikėtų. Reikėtų e, kalbėti apie tai, kad skaidrumo valdyba įsteigta Junktinėse Amerikos valstijose rūpinasi panašių lėšų spendi, spri, išleidimu. Galvojama, kaip galima kovoti su pavieniais sukčiavimo atvejais ir kaip užkirsti kelią negeram valdymui. Be to, ponė Liberatski, jūs kalbėjote, kad reikia internete išviešinti komisijos veiklą kad mokesčių mokėtojai galėtų netelsdami sužinoti apie e, vals, viešųjų pinigų srautų judėjimą. Mano nuomonė taip pat yra labai svarbu Europos komisijos e, tikslų aprašyme akcentuoti e, e fondų valdymo skaidrumą ir kovą su sukčiavimu. Be to visuomenė turi būti informuojama taip, kad, e, būtų, kad informacija būtų lengva suprasti. Reikia pagalvoti ir apie tai, kaip e, skaidrumo ir atskaitomybės valdyba Recovery iš Junktinio Amerikos valstybių veikia. Dabar aš jūs, jums pristatysiu e, Junktinių Amerikos valstybių svečią, kuris yra paskirtas šios valdybos pirmininku paties prezidento Obamos ir jis yra atsakingas už 770 milijonų, milijardų dolerių. E, anksčiau jis buvo vidaus reikalų departamento generalinis direktorius Clinton administracijos metu. Jis atliko labai svarbu vaidmenį kovojant su korupcija. Džekas Abramovas iš Vašingtono lobistų jo dėka buvo nubaustas. E, mums dabar bus labai įdomu išklausyti jo patirties pris, e, jūsų planų, e, kaip galima pagerinti viešųjų lėšų skaidrumą. Labas rytas, mėly komiteto nariai. Norėčiau padėkoti už galimybę šiandien kreiptis į Jūs. Aš e, Junktinė Amerikos valstybių vyriausybėje dirbau apie 40 metų ir tuo metu aš turėjau daug galimybių uh, E, susitikti su Junktinė Amerikos valstybių kongreso nariais. Tačiau pirmą kartą dalyvauju Europos Sąjungos parlamente, todėl man labai didelė garbė šiandien būti šiame posėdėje ir kalbėti apie skaidrę atskaitingą vyriausybę ir valdymą. Skaidrumas ir atskaitomybė yra dvi mano e, pagrindinės veiklos temos e, vyriausybėje. Todėl, kai prezidentas Obama nepaskyrė atskaitomis ir skaidrumo valdybos pirmininku 2009 m. vasario mėnesį. Aš e, buvau, jaučiausi labai pagerbtas ir manau, kad tai buvo um, mano karjeros viršūnė. Kaip daugelis iš jūsų žinote, mūsų valdyba buvo įkurta kaip Junktinių Amerikos valstijų 2009 m. E, lėšų atgavimo ir perinvestavimo įstatymo dalis. Tas įstatymas e, buvo sukurtas tiesiogiai reaguojant Junktinių Amerikos valstybių ekonominę krizę ir prezidentas tą įstatymą pasirašė 2009 m. vasario mėnesį. Įstatymė yra iškelti trys pagrindiniai tikslai - sukurti naujas darbo vietas ir išsaugoti senasias, skatinti ekonominę veiklą ir investuoti ilgalaikį augimą, skatinti beprecedentiškus atskaitomybės ir skaidrumo e, lygius e, vyriausybės lėšų panaudojime. Šiame įstatyme mūsų valdybai yra skirti du uždaviniai e, - užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę ir skatinti e, beprecedentišką tos atskaitomybės ir skaidrumo lygį. Bet taip pat mes siekime įkurti vartotojams palankę interneto svetainę, kuri parodytų piliečiams, e, kaip e, lėšos yra leidžiamos ir e, galvojame kaip e, galima būtų užkristi sukčiavimo lėšų švaistimo ir piknaudžiavimo lėšomis atvejus. Teisės aktai e, sukuriantys šią valdybą nustatė, kad valdyboje turiu dirbti 10 federalinių inspektorių, prezidentas mane paskyrė pirmininku ir e, mes iš karto pradėjome spręsti dvi svarbes iniciatyvas. Sukūrėme interneto svetainę www.recovery.gov ir įkūrėme atskaitomės programą. Kad tuos fondus galėtume geriau koordinuoti ir valdyti, valdyba gavo specialius įgaliojimus e, lėšų atgavimo statymę. Būtent valdyba gali atlikti auditą, e, bendradarbiaujame su e, federaliniais inspektoriais ir išduoti kvietimus į teismą E, atlikus auditą, jeigu tai yra reikalinga. Be to, mes galime pasirašyti sutartis dėl audito, įvairių tyrimo, analizių su kitomis tarnybomis ir privačiomis institucijomis. Galime taip pat organizuoti viešuosius klausimus ir panašius renginius. Aš e, suprantu, kad mano e, pastabos yra verčiamos ir transliuojamos 15 tarptautinių, 15 tarptautinių kalbų, todėl aš labai trumpai paaiškinsiu, ką reiškia generalinis inspektorius Junktinėse Amerikoje. Tas terminas. Tai yra žmonės, kurie Junktinėse Amerikos valstijose didina e, valdymo efektyvumą ir e, gerina ekonomikos efektyvumą, stengdamės išsiaiškinti sukčiavimo, lėšų švaistimo ir piknaudžiavimo lėšomis atvejus. Dauguma generalinių inspektorių yra skiriami JAV prezidento ir juos patvirtina Senatas. Jų uždavinys yra atlikti ir kontroliuoti auditus ir tyrimus susijusius su tam tikrais vyriausybės departamentais ir vadovauti bei koordinuoti atitinkamos e, politikos sritims susijusiams su ekonomikos skatinimu, jos efektyvumo didinimu ir panašiai. Įprasta, kad generaliniai direktoriai labai daug laiko skiria e, lėšų švaistimo ar sukčiavimo jomis nustatymui, o po to e, tokius atvejus e, jie labai kruopšiai išnagrinėja, pasitelkdami auditą arba netgi kriminalinį tyrimą. Nors tos tradicinės priemonės yra būtinos tam, kad mano valdyba galėtų dirbti, mes suprantame, kad reikia svarbiausia stengtis mažinti riziką susijusią su tokių lėšų platinimu ir e, padidinti maksimaliai galimybės užkirsti kelią sukčiavimo atvejams. Aš dabar galėčiau e, su malonumu pranešti, kad per pusantrų metų mūsų darbo mums e, pavyko užkirsti kelią sukčiavimui ir lėsų švaismui federalinių išlaidų srityje. Aš manau, kad tai yra tiesioginis rezultatas to, kad e, mūsų valdyba naudojasi duomenimis, leidžiančiais išsiaiškinti e, vadinamosius didelės rizikos federalinių kontraktų gavėjus ir paskolų gavėjus. Aš galėčiau pristatyti mūsų veiklos tris sluoksnius E, pirmasis mūsų veiklos lygmuo ar sluoksnis yra susijęs su valdybos analizėmis, per, kuri, per kurią yra surinkama informacija ir e, ta informacija yra prieinama visuomeniai. Pavyzdžiui, mes galime išanalizuoti rizikos faktorius, tokius kaip e, bendrovės, kurios įtariamos sukčiavimu arba turinčios um, precedentų, nusikalstamų precedentų praeitie ir stengiamės suspenduoti tokį įmonių veiklą, jeigu yra manoma. Antrasis mūsų veiklos sluoksnis yra e, susijęs su e, programinė įranga, su kompiuterinė įranga, kuri leidžia mums išsiaiškinti paslėptą riziką arba e, didelę riziką turinčius e, ryšius tarp skirtingų objektų, skirtingų bendrovių. Ir trečiasis e, mūsų veiklos ligmuo yra susijęs su pirmųjų dviejų lygmenų surinktais rezultatais ir tokiu būdu mes e, e išsiaiškiname, kokie rizikos faktoriai yra tradiciniai. Mūsų darbo metodika leidžia valdybai ir kontroliuojančiams žmonėms su minimaliais e, darbo jėgos resursais e, dirbti visoje valstybėje. E, mūsų darbas yra sėkmingas tik tada, jeigu mes didiname visuomenę supratimą ir informuojame visuomenę. Todėl mes susisiekėme su piliečių grupėmis, su kongreso personalu ir nacionalinė žiniasklaida ir um, tokiu būdu pristatome naujai priimtai įstatymą ir mm, tą Recovery Gom interneto svetainę, per kurią yra mm, teikiama informacija apie lėšų panaudojimą. E, ši informacija leidžia žmonėms aiškiau suprasti, kaip iš tikrųjų yra paskirstomos vyriausybės sutartys ir paskolos. pasitelkdami kolektyvinius įgaliojimus ir palaikydami ryšį su visuomenė, mes e, e, sugebėjome pasiekti gerų rezultatų ir su sudėtingų laikotarpių, kurį dabar išgyvename. O dabar aš galėčiau pristatyti mūsų veiklos priemonės užtikrinančią skaidrumą. Amerikos lėšų reinvestavimo ir jų kartotinio panaudojimo įstatymas leidžia gavėjams e, gauti reikaling, ataskaitą kas ketvirtį e, apie tai, kaip tos lėšos yra panaudojamos. Ir e, ta informacija yra sukaupiama e, www.federalreporting.gov interneto svetainėje. Šiandien amerikiečiai gali E, toje interneto svetainėje įvedę savo pašto kodą, išsiaiškinti, kokie e, projektai yra įgyvendinami per e, tas atgautas lėšas, per fondus, kurie yra panaudojami skaidriai. Mes manome, kad piliečiai pamatę, kokius neteisingus veiksmus e, dažniausiai mus kreipiasi ir tai leidžia išsiaiškinti e, pažeidimų atvejus. Kaip jūs puikiai žinote, šiandien e, skaidri atskaitinga vyriausybė yra labai madingas terminas visame pasaulyje, nes technologijos leidžia sugriauti tos barjerus ir kliūtis, kurios anksčiau leisdavo E, sukčiaujančioms įmonėms pasislėpti, tačiau iš tiesų e, skaidrios vyriausybės terminas e, gimė dar senovės Atenuose, kai piliečiai susitikinėdavo viešojise aikštėse su vyriausybės atstovais ir aptardavo visus piliečiams aktualius klausimus tiesiogiai. Problemų sprendimas, naujovių kūrimas, iššūkio atrimas ir tikslų siekimas e, skiriasi priklausomai nuo to, kiek informacijos yra pateikiama visiems. Tai ypač pasakytina apie e, nepalankę informaciją, kurios vadovai neretai no, nenori skleisti, bet jie privalo tai skleisti. Ir galiu pasakyti, kad neretai skaidrumo skaidrumas yra susijęs su tam tikra gėda ar viešu išgėdinimu. E, mes savo valdyboje e, jau 2009 metų rudenį pasimokėme nemažai, e, kai buvo pateiktos pirmosios ataskaitos ir akivaizdžiai pamatėme, kokios klaidos įsivelia į renkiamus duomenis. Ir Tačiau vėliau mes labai greit supratome, kad tas išviešinimas priverčia pažeidėjus pačius pasitaisyti, stengiantis išvengti tos viešos gėdos. Aš džiaugiuosi pasakyti, kad mūsų do, renkamų duomenų kokybė su kiekviena ataskaita gerėja ir aš tikiuosi, kad ateityje ta tendencija išliks. Skaidrumas, e, kaip numatyta 2009 m. mano aptarto įstatymo rengėjų, leidžia mokesčių mokėjams priversti vyriausybę geriau atsiskaityti už kiekvieną jų uždirbtą dolerį. Todėl labai svarbu duomenis apie vyriausybės išlaidas skelbti ir leisti piliečiams patiems nuspręsti, ar teisingai jų pinigai yra leidžiami. E, mes stengiamės patys neteikti vertinimų apie vieno ar kito projekto išleidimo kokybę, lėšų panaudojimo kokybę. Greičiau mes tik skelbėme informaciją per savo interneto svetainę, iš kurios žmonės gauna, e, iš kurios žmonės sužino viską, kas jiems yra reikalinga. E, tie duomenys turi būti vertinami kontekste, jie turi būti aktualūs, patikimi ir tikslus. Aš esu įsitikinęs, kad jeigu duomenys supainios visuomenė ir bus nevisiškai aiškus, tai e, skaidrumas tik nukentės, o nesustiprės. Aš e, galiu pasakyti, kad e, skaidrumas prisideda prie atskaitomybės lygmens didinimo. Mes dabar e, esame sukūrę reikalingą programinę įrangą, kuri leidžia įvertinti kiekvieną sutartį, kiekvieną paskolą ir įvertinti, ar kiekvienas doleris yra išleistas teisingai. Mes esame įsitikinę, kad e, e, gyvename didelių permainų laikotarpį skaidrumo srityje. Aš e, dar dvi pastabas norėčiau pasakyti ir paskui jau atsakysiu jūsų klausimus. Per pastarosius pusantrų metų aš pamačiau, kad skaidrumas suteikia daugiau galių piliečiams. Tiesą sakant, visame pasaulyje įvyksta dabar skaitmeninė revoliucija, kurioje skaidrumas tampa kasdienybės elementu. Internetas uh, E, video funkciją turintis mobiliai telefonai, e, socialinės žiniasklaidos išplitimas sustiprino demokratinės piliečių galės. Ir aš esu įsitikinęs, e, kad mūsų eksperimentas recovery.gov parodė, kad Amerikos piliečiai yra pasirengę gyventi visuome, dalyvauti visuomenės gyvenime aktyviau negu būdavo iki šiol. Uh, Baigdamas noriu pasakyti, kad skaidrumas iš esmės transformuoja, pakeičia vyriausybę. Man tai yra esminis veiklos principas e, ir aš juo vadovausi per savo 40 metų valstybės tarnyboje. Skaidrumas ir atskaitomybė atlieka gyvybiškai svarbu vaidmenį informuojant visuomenę apie tai, kaip vyriausybė elgesi su jų pinigais. Apibendrinamas galiu pasakyti, kad kartais mūsų piliečiai nenorėtų matyti to, ką jie kartais pamato ir turi teisę pamatyti. Taigi mūsų veiklos programa ir iš tiesų pakeičia Junktinio Amerikos valstijų e, vyriausybės išlaidų skaidrumo sistemą. Baigdamas galėčiau pakom, pa, pacituoti mūsų valstybės ketvirtąjį prezidentą Jamesą Madisoną, kuris XIX amžiuje pasakė tai, kas aktualu ir šiandien. E, Populiari vyriausybė be deramos informacijos arba priemonių gauti tą informaciją yra tik tai prologas į farsą tra arba tragediją, arba ir į farsą, ir į tragediją. Baigdamas noriu padėkoti Jums už tai, kad klausėtės mano minčių. Ačiū. Grazie molte per questa relazione. Ačiū labai už jūsų labai įdomų pranešimą. Vyriausybės funkcijos ir piliečių dalyvavimas yra susijęmi. Valstybės lėšos panaudojamos ten, kur reikia. Pirmiausia, jos panaudojamos e, valstybės piliečiams. JAV dabar e, rastas e, būdas, kaip kontroliuoti šį lėšų panaudojimą. Ponas Džerry Brito yra uh, Mm, Georgo Masano universiteto Vašingtono vyresnysis mokslinis bendradarbis, dirbantis pirmiausia su technologijomis, telekomunikacijomis, siekiant daugiau skaidrumo politikoje. Jis taip pat yra ir stimulos.watch.org interneto svetainės kūrėjas. JAV piliečiai šioje aplinkoje gali diskutuoti ir vertinti vietos projektus, kurie yra finansuojami iš valstybės lėšų. Noriu padėkoti Jums, kad Jūs atvykote čia e, pasidalinti savo pasi patirtimi. Ačiū. Gerbiami parlamento nariai, aš esu Jerry Brito, esu mokslinis bendradarbis iš Džordžo Meisono universiteto Virginijoje. Pastarosius kelius metus aš daugiausia dėmesio tyrinėjau interneto technologijas, kaip jas galima paduoti vyriausybėms ir piliečiams, kad būtų dinamas skaidrumas ir užtikrinti atskaitomybę. Malonu būtų pasidalinti savo mintimis su jumis. Demokratija pagrįsta tuo principu, kad moralinis vyriausybės autoritetas kyla iš valdomųjų pritarimo. Tas pritarimas nebūtinai yra prasmingas, nebent e, yra informuotas, kai vyriausybė slapta priima sprendimus, atsiranda korupcijos galimybės ir vyriausybės atskaitomybė mažėja. Būtent todėl mes siekiame skaidrumo per uh, oficialius atvirus posėdžius, kai vyriausybės finansai yra atviri, kai įstatymai ir procedūros juos kuriant yra atviri, diskusijams vyriausybės veiksmai yra legitimuoti labiau. Skaidrumas nėra tikslas savaime, tai yra priemonė tam tikslui pasiektų, o tikslas yra atskaitomybė. Junktinių valstijų įkūrėjai tai suprato. Mūsų konstitucija reikalauja, kad kongresas turėtų savo procedūrų žurnalą, e, fiksuotų savo balsavimą ir skelbtų tuos duomenys. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes e, samdome žmonės e, vyriausybę valdyti, mes turime žinoti, ką jie daro, kad galėtume spręsti apie jų veiklą. Turime žinoti, kaip jie balsuoja, kaip išleidžia mūsų pinigus, su kuo sustinka, kas finansuoja jų kampanijas. Tik tokiu būdu mes galime juos laikyti atskaitingais. Ir būtent taip mes priimame sprendimus, ką išrinkti ir ką išmesti. E, mes visada buvome skaidri tauta. E, balsavimas laido visada buvo viešas, biudžetai vieši, bet visada e, tai pasiekti mokama daug. Reikia reikalauti pateikti daug informacijos viešai, bet kartais uh, E, tos informacijos ieškoti giliai rusiuose e, ar archyvose. Dėl to mes visą laiką pasikliauname presą, spaudą, e, kuris tyria ir skelbia neteisingumą ar neveiksmingumą viešai. Tačiau internetas mums suteikia naujų galimybių. Interneto technologija ne tik sumažina kaštus gaunant informaciją, bet taip pat ir palengvina piliečiams E, informacijos supratimą ir panaudojimą. Todėl visi dabar gali tapti reporterių, bet kiekvienas gali, ir kiekvienas gali tapti generaliniu inspektoriumi. Vyriausybės informacijos skelbimas internete leidžia ne tik individualės vartotojams sekti informaciją, bet ir trečioms šalims lengviau e, sukaupti vyriausybės duomenys. O sukaupti, agreguoti duomenys gali tapti e, naujoviškai panaudojami naujais būdais. Pavyzdžiui, Federalinių išlaidų duomenys gali būti surinkti e, trečios šalies ir galima taip e, lokalizuoti naudos gavėjus, tokie duomenys tampa vertingesni. Pati vyriausybė ne, nekuria tokių priemonių, tačiau kol duomenys yra skelbiami struktūrizuotai, privačios šalis gali jais pasinaudoti. Struktūrizuoti duomenys yra meno terminas. Tai reiškia, kad E, informacija pateikiama tokiu būdu, kokiu kompiuteriai gali jas apdoroti, struktūrizuoti duomenis, leidžia e, vartotojui e, rušiuoti duomenis, didėjimo, mažėjimo data, pagal datą, alfabetiškai ir kitais būdais. Kai vyriausybė paskelbė struktūrizuotus duomenis, jie atveria duris naujoviškam informacijos panaudojimui toks panaudojimas yra priemonės, kurias gali panaudoti žurnalistai, piliečiai ir taip gali geriau sekti vyriausybės veiklą. Šis terminas mashup kilęs iš muzikos pasaulio, taikomas taikomosioms programoms, kurios gali įvairiai apdoroti e, informaciją tokie struktūrizuoti duomenys <clears throat> turi didelį potencialą teikti informaciją apie vyriausybės darbą, o įvairūs netikėti rezultatai e, rodo, kiek skaidri yra vyriausybė. Kad būtų galima suprasti, kas yra įmanoma, galima pakalbėti apie vieną tokių e, taikomųjų programų, kuri vadinasi maplight.org. Map reiškia Money and Politics, tai yra pinigai ir politika. O šios e, svetainės tikslas yra e, ieškoti ryšio tarp jų abiejų. E, jos įkurėjas Danas Newmanas, kompiuterių specialistas, nori, norėjo palyginti balsavimo duomenis su kampanijų finansavimo informacija. Panaudojant šią duomenų bazę, vartotojai gali matyti, kokios suinteresuotos grupės slypi po kokiu įstatymu kas remia ar prieštarauja tokiam įstatymui. Taip galima matyti, kaip kongreso nariai balsuoja priimant įstatymus ir kas juos, juos finansuoja. Vyriausybės duomenys yra prieinami visuomeniai e, ir tokios, tokių duomenų yra didžiulė daugybė. Tokios taikomosios programos gali rasti labai įdomių ryšių tarp įvairių duomenų. Tačiau vis tiek dar reikalinga tam ir E, žmogaus sprendimas, e, išsiaiškinant, kokie faktai yra svarbiausiai. E, naudoju terminą crowdsourcing, tai reiškia, kad šimtai tūkstančiai individų gali prisidėti per trumpą laiką nebrangiai, sukuriant kažką naudingo analizę, kur anksčiau reikėdavo labai daug žmonių atlikti tokį darbą. Taigi, dabar norėčiau pasidalyti savo patirtimi kaip piliečio, kuris e, sukūrė tokią daugio, daugelio žmonių naudojamą taikomąją programą, panaudojant žalius pradinius duomenius. Aš tikiuosi pademonstruoti, kad jeigu vyriausybė gali pateikti duomenys, paprastas tyrinėtas gali sukurti taikomąją programą, kuri įtraukia daug piliečių. 2008 m. gruodžio mėnesį Barakas Obama buvo išrinktas prezidentu, bet jis dar nebuvo įgavęs gavęs valdžios, tačiau buvo suprasta, kad jis ir naujas kongresas e, imsis didžiulių išlaidų stimuliuojant ekonomiką. Vienas iš didžiausių rūpeščių buvo galimybė, kad vietinė valdžia, kuri gautų tas lėšas, e, fiziškai nesugebės e, sukurti pakankamai projektų išleisti toms lėšoms ir skatinti ekonomiką. Tie projektai buvo paskelbti redi, e, pa, pa, parengti projektai, e, tačiau e, ta, tam, kad žmonės galėtų imti dirbti, kai tik tai bus pateiktos lėšos. Kad išsklaidytų tą nerimą, Junktinių valstybių merų konferencija užsakė savivaldybių narių apžvalgą. Apš, ir paprašė pateikti visus e, projektus, kuriuos jie finansuotų, jeigu jie turėtų tuos pinigų, gautų pinigų. E, municipalitetai paskelbė 350 puslapių e, ataskaitą su 20 tūkstančių siūlomų projektų. Tai yra gatvių taisimo, policijos uniformų ir panašiai. Kiekvienas projektas gavo aprašomai pavadinimą, reikalingas lėšas ir kiek vietų, darbo vietų būtų sukūriama ir kur. E, mano kolegė Elin Norkros tyrinėjo vietinės išlaidas ir biudžeto klausimus ir man, man papasakojo apie tą ataskaitą. Ir su savo asistente ji išanalizavo kiekvieną projektą ir pažymėjo kiekvieną, kuris galbūt nusipelno tyrimo. Tam reikėjo labai daug laiko ir daugelį atvejų negalėjo apsispręsti vien iš e, aprašomai pavadinimo, koks čia buvo projektas ir ar verta jį finansuoti. Jis žinojo, kad aš e, dirbau su ta crowdsourcing e, technologija ir kreipėsi į mane, manęs, ar nebūtų galima pritaikyti mano idėjų. Taip, ji buvo teisi. Mano teoriją buvo galima puikiai čia pritaikyti ir aš pradėjau kurti taikomąją programą. Aš turėjau daug patirties, kuriant e, svetainės, e, tačiau šiam projektui reikėjo didesnių įgūdžių. Neturėjau jokių išteklių, todėl aš e, internetinėme tinklaraštyje išdėšiau savo idėją ir paprašiau savanorių pagalbos po, dien, per die, po dienos du profesionalus e, programuotojai pasisiūlė man padėti. Aš niekada nebuvau jų sutikęs, e, Peterio Snyderio ir Kevino Dwyerio, bet jie buvo labai draugiškai nusiteikę. Per savaitę, naudodami elektroninį paštą, mes sukur, sukūrėme planą. Trumpai tariant, mes e, kūrėme savo svetainę per kalėdų atostogas, dažniausiai panaudodami internetą ir telefoną ir tą svetainę atidarėme 9 metų vasario 2 dieną. Svetainė Stimulus Watch yra labai paprasta. Pirmiausia, mes panaudojame merų konferencijos ataskaitą, įtraukėme visus projektus į savo domenų bazę. Piliečiai gali e, kreiptis į mūsų svetainę, pasižiūrėti į savo miestą, pamatyti projektų sąrašą tiesiog ten, kur jie gyvena, e, ir e, vartotojai gali rušiuoti tuos sąrašus pagal išlaidas, pagal darbo vietų sukursiamą skaičių ir susinteresuoti piliečiai po to gali rasti informacijos apie visus projektu, projektus. Kiekvienas projektas turėjo savo atskirą puslapį, o tame puslapyje piliečiai galėjo daryti tris dalykus. Pirmiausia, jie galėjo balsuoti, ar jie e, e, na, e, vertina tokį projektą ar ne klausimas buvo užduodamas, ar šis projektas yra svarbus. Atsakymas buvo taip arba ne. Mes tai padarėme todėl, kad prezidentas Obama e, sakė, kad e, stimuliavimo lėšos bus e, skirtos grinai daugiausia svarbiai infrastruktūrai, o ne kažkokiems paprastiems nenaudingiems projektams. Iš karto piliečių balsavimas rodė, kiek svarbus yra kiekvienas projektas. Be to, kiekvienas projektas turėjo wiki puslapį, aprašomieji e, pavadinimai, kuriais buvo pavadinti projektai, nebuvo, ne visada buvo labai aiškus. Pavyzdžiui, galėjo būti toks projektas kaip Cincinnati gatvių tinklas, kuriam reikėtų pusės milijono dolerių. E, tačiau kolegė Eilina, skaitydama apie šį projektą, nors gyvendama toliau kažkur negalėjo suprasti, apie kam tai skirta. Tačiau vietiniai žmonės galėjo daugiau žinoti, kam skirtas tas projektas. Taigi tas Viki puslapis uh, leido visiems e, prisidėti prie projekto aprašymo. Taigi, atsirado šimtai puslapių, kur e, projektai buvo detaliai aprašyti. Tai būtų neįmanoma vienai organizacijai padaryti, e, paskelbti tiek daug informacijos apie atskirus projektus per trumpą laiką. Trečia, kiekvienas projekto puslapis turėjo komentarų dalį. Čia piliečiai galėjo diskutuoti apie projektus. Tai buvo forumas piliečiams, bet taip pat tai ir buvo tam tikras uh, slėgio uh, e, voštuvas, kuris galėjo poleminės diskusijas nukreipti tam tikrą kryptimį. Na, per pirmosius kelias mėnesius į mūsų svetainę kreipėsi daugiau kaip 2 milijonai vartotojų ir buvo diskutuojama apie visus projektus, tačiau svarbiausia buvo balsavimas. Kai buvo balsuojama dėl projektų, galima buvo tuos projektus rušiuoti pagal balsus. E, tai reiškia, kad piliečiai galėjo pasakyti, parodyti man e, populiariausius ir mažiausiai populiarius sąrašus visos šalies, visos valstijos ar miesto mastu. Ir sąrašo viršuje matėme projektus, kuriuos piliečiai laikė svarbiausiai ir kuriuos reikėjo finansuoti. O apačioje priešingai. Po kelių valandų tik paleidus svetainiai, tokie projektai kaip golfo aikštynai, šunų parkai ir panašus e, piliečių buvo nubalsuoti kaip mažiausiai svarbus. Kita vertus, projektai, kurie iš pradžių atrodė neverti finansuoti, tačiau buvo e, lankytojų e, aprašyti faktiškai pateikiant informaciją. Ir mano kolegė Elin, tai, ką jai bandė padaryti viena, jai, padarė, jai padėjo padaryti milijonai piliečių visoje šalyje, pateikdami daug daugiau informacijos. Galiausiai ekonomikos gaivinimo e, aktas buvo patvirtintas ir vėliau federalinė vyriausybė turėtų paskelbti e, ataskaitas, kas gavo e, kokį finansavimą e, per interneto svetainę, kuriai vadovauja ponas Deviniai. 9 metų spalio mėnesį Recovery.gov pradėjo skelbti pirmuosius duomenys apie tai, kas gauna lėšas, Pas, patikiant jų pavardės ar pavadinimus, adresus, projekto vietą, kiek lėšų gauta, kiek darbo vietų sukurta ir įskaitant ilgą projekto aprašymą. Mano partneriai mes pradėjome renkti antrą savo Stimulus Watch svetainės versiją. Mūsų tikslas buvo paprastas - pateikti tą pačią paslaugą kaip ir iš pradžių, tačiau pateikiant aktualius faktiškus išlaidų duomenys. Dabar piliečiai gali e, kreiptis į mūsų svetainę, įvesti pašto indeksą ir pamatyti, kokios lėšos e, skiriamos jų rajone. E, ką mes pateikėme, tai yra tai, ko nėra recovery.gov ir ko turbūt negalima būtų skelbti vyriausybės svetainė, tai yra piliečių suteikiama informacija. Piliečiai gali papildyti žinias savo vietinėmis žiniomis, gali komentuoti ir gali balsuoti apie tas stimuliavimo išlaidas. Aš tikiuosi, kad tuo rezultate mes sukursime atskaitomybę žmonėms kaip ir kolegė, kuri bandė įvertinti tūkstančius projektų. E, ponas Devenį ir jo e, darbuotojai e, yra, jų yra nedaug palyginti su tų, tuo, kiek yra piliečių, kurie žino, kokios lėšos yra panaudojamos jų kaiminystėje. Taigi visos istorijos esmė yra ne tai, kad viską atskaitomybę galime sutelkti į piliečių rankas, bet tokie nepriklausomi projektai gali padėti tam, kad galėtume paskatinti tokią veiklą. Vyriausybė turi ne tik būti skaidri, bet turi pateikti ir pradinius duomenys apie savo veiklą. Be ataskaitų e, apie naudos gavėjus, stimulus Watch 2 taip pat nebūtų įmanomas. Tuo pat metu e, pradiniai duomenys e, gali būti reikšmingi, jeigu panaudojami standartizuotais būdais. Ačiū ir tikiuosi jūsų klausimų. Grazie molte per questa relazione molto interessante. Ačiū labai už labai įdomų pranešimą. Dabar prasidės klausimų ir atsakymų sesija su diskusija. Kolegas tas paprašė žodžio. Uh, Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau pirmiausia labai nuoširdžiai padėkoti abiems pranešėjams, nes jų pranešimai tikrai buvo nepaprastai įdomus. Ar mano mikrofonas veikia? Taigi, Išgirdome du labai įdomius pranešimus, iš kurių galime pasimokyti. Aš tikrai apsilankysiu nurodytose interneto svetainėse. Manau, kad pačiam pamačius, kaip tos svetainės veikia, viską bus galima dar geriau įsivaizduoti. Pirmas klausimas. 2009 metais priimtas lėšų susigražinimo ir persvarstymo įstatymas. Apie kokias sumas mes kalbame? Um, kiek projektų yra finansuojama iš uh, pagal šį įstatymą susigražintų lėšų. Mes kalbame apie socialinį fondą, apie sanglodos e, fondus, e, rekonstrukcijos ir plėtros fondus ir iš šių fondų lėšų yra finansuojami šimtai tūkstančių projektų. Taigi man tiesiog įdomu palyginti, kiek projektų finansuojama iš jūsų um, minėtų fondų lėšų. Jūs kalbėjote ir apie paramos ir naudos gavėjus, kiek tų paramos gavėjų yra. Ar esama pakankamai skaidrumo teikiant duomenis, kuriems taikomi duomenų apsaugos įstatymai. E, Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, e, teikiant subsidijas žemės ūkio sektoriui, yra numatytos e, dvi interneto svetainės, tačiau du piliečiai kreipėsi į Europos teisingumo, atsiprašau, ne į Europos teisingumo, o į žmogaus teisų teismą ir šis teismas nustatė, kad atitinkamais atvejais buvo uh, pažeista minėtų piliečių teisė į asmenį gyvenimą. Taigi, kaip JAV sprendžia šį klausimą? Kitas klausimas skirtas ponui Devanijai. Jūs kalbėjote apie 13 generalinių inspektorių, o jūs esate šios tarnybos pirmininkas. Tačiau aš įsivaizduočiau, kad jūsų tarnyba sudaro ir daugiau darbuotojų. Kiek iš viso šioje darbi, tar, tarnyboje yra darbuotojų, koks jų statusas, kaip jūs užtikrinate jų nepriklausomybę ir objektivumą atliekant tyrimus ir kaip jūs verdinate bendradarbiavimą tarp jūsų tarnybos vyriausybės, teisės saugos aparato, mm, e, valstybės išdo departamento ir kitų institucijų. Taigi bendradarbiavimas su e, kitomis svarbiamis vyriausybės institucijomis. Ir dar vienas klausimas. Jūs kalbėjote apie piliečius, kuriuos jūs įvardinote kaip mm, generaliniais inspektoriais. Ar tikrai piliečiai dažnai pasinaudoja tą savo teisę ir tarsi nauja generalinių inspektorių pareigybė. Ar tik laikas nuo laiko? Ar piliečiai nuolat dalyvauja interneto svetainėse ir vertindami projektus? Ponas Brito patikė labai įdomios informacijos. Uh, Panašu, kad žmonėms e, norintiems kontroliuoti, kaip yra panaudojamos valstybės lėšos, jūsų sukurta svetainė yra labai naudinga. E, mane domintų, koks yra santykis tarp stimulus watch ir tos e, oficialios vyriausybės tarnybos, kurios vadovas yra ponas Devanė. Ar jūs išklausote vienas kitą? Eh, the question To Mr. Devani. You referred to the website where recipients Norėčiau paklausti pono Devanį, jūs kalbėjote apie lėšų susigražinimą, apie lėšas, kurios gražinamos išdui. Kiek patikima gali būti ta svetainė, kur telkiama informacija iš gavėjų, o ne iš koordinuojančių agentūrų? Kaip E, ketinama kontroliuoti lėšų srautus, ar nereikėtų šios svet, šioje svetainėje panaudoti informacijos gaunamos iš JAV e, išdo departamento. Kodmanis. Ačiū, aš e, dirbu ir biudžeto komitete ir atsakingas už struktūrinių fondų temas. Noriu pasakyti, kad sistemos ES ir JAF, e, ypač kompensavimo atvejais, yra skirtingos. Iš pradžių e, paramos gavėjai turi įnešti savo įnašą, nacionalinės vyriausybės taip pat turi prisidėti prie projektų vykdymo ir tik vėliau ES kompensuoja įvairių projektų rėmose išleistas lėšas. Kaip suprantu, JAV sistema yra kiek kitokia. Jūs kalbėjote apie galimą sukčiavimo prevenciją. Kokiamis procedūromis jūs naudojatės? ką jūs informuojate, ar atitinkamas institucijas, ar kitas tarnybas, su, sukčiav... kai esama sukčiavimo įtarimas. Ypač tais atvejais, jeigu lėšos panaudojamos neteisingai. Ar jūs turite informuoti kokias nors specifines institucijas apie galimas grėsmes? Ačiū, ponia Greslė. Ačiū labai. Labai įdomu buvo klausytis diskusijos. Noriu pateikti pono Devanį klausimą. Jūs kalbėjote ir apie tai, kad e, buvo pateikti neteisingi duomenys, ar tada jūs reikalaujate kompensacijos. Dar noriu paklausti, kiek kainuoja tokios sistemos įdėgymas, e, koks personalas reikalingas. Taip pat kalbėjote apie ketvirtinės ataskaitas, kurias turi teikti paramos gavėjai? Kaip jūs užtikrinate tų ataskaitų teikimą, ar numatytos yra nuobodos, e, kaip vyksta lėšų susigražinimo procedūra, ar užtenka administracinio um, rašto? Kitaip tariant, e, kaip vyksta tas lėšų susigražinimas, e, nuo kur jis prasideda ir kaip jūs vertintumėte, ar šis lėšų susigražinimo um, procesas yra sėkmingas. Ar jūs susidarėte su situacijomis, kai paskelbus paramos gavėjų sąrašus, paramos gavėjai yra spaudžiami Aš e, savotiškai džiaugiuosi, kad ES nepasistumėjo tiek toli kaip JAV, e, ypač e, čia turiuomenyje domenų apsaugos aspektus. Ir aš, aišku, nenoriu, kad manęs kas, mane kas spaustų. Man įdomu, kaip JAV piliečiai susidoroja su tuo viešu visuomenės spaudimu. Onorevole Vauga. Yeah, uh, th thank you, Chair. Um, I think the, the... Baugen. Ačiū, ponė pirmininkė. Um, manau, kad pranešėjo prašytos sistemos yra tikrai įspūdingos. Aš nesu tikras, ar Europoje užtektų pajėgumų sukurti tokią sistemą. Pavyzdžiui, Velsė turime um, taip pat uh, tam tikras uh, svetainės, tačiau jos toli gražu nepranoksta jūsų. Mums uh, pasisekė um, sukurti sistemą, pagal kurią paaiškėja, ko, kiek projektų buvo finansuota ir kokia galima klaidų um, tikimybė. Ar jūs taip pat numatote uh, finansavimo klaidų tikimybės? Kalbėjote apie nulinę toleranciją sukčiavimui. Tačiau panašu, kad panašiai 2-3 procentai visų projektų yra nustatomi sukčiavimo atvejai. Jūs kalbėjote apie svetainės, kurios yra atviros ne tik piliečiams, tačiau ir interesams įvairioms interesų grupėms, kurios gali daryti tam tikrą spaudimą vietos administracijai ar institucijoms. Noriu paklausti, ar jūs susidurėte su panašiomis interesų grupuočių spaudimo problemomis? Øh, tak, og tak for to uh, meget interessante uh, indlæg. Ačiū. Ačiū už tokį įdomų pasisakymą. Aš noriu pateikti klausimą ponui Devanijai. Jeigu mes atsklenčiame sukčiavimo ar, neteisė, ar pažeidimo atvejus, kaip e, galima e, pakeisti e, skiriamus, skiriamų pinigų kryptis? Ir dar vienas klausimas, ar turite statistiką tokiems atvejams? Ar yra statistikos apie tai, E, kas atsitinka su pinigais, kurie yra išmok, išmokami neteisingai dėl to, kad yra pateikta negera informacija. Yragi labai didelis skirtumas tarp tų e, sąmoningų sukčiavimo atvejų ir e, nesąmoningų klaidingų pažeidimų. Kon, ponui Britų turiu klausimą E, labai įdomu yra sužinoti tai, kad pašto, galima, e, pašto kodų galima pasinaudoti tam, kad patektum į sistemą. Ir tokiu būdu išsiaiškinti visus vietoje vykdomus projektus. O ar galima gauti informaciją apie kitas valstybės dalis, projektus, kurie yra vykdomi kitur, ar tik apie savo regiono projektus? Ačiū, Gair. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti abiems pranešėjams. Viena kolegė jau uždavė klausimą, kurį aš norėjau užduoti, todėl klausimas ponui Devanį. Galbūt kai ko nesupratau. Jūs kalbėjote apie JAV regionus, kurie skaudžiai nukentėjo nuo krizių. Ir jūs minė, kalbėjote, kad šie, šiuose regionuose iškyla didžiausias pavojus, kad um, lėšos bus panaudotos neteisingai. Kodėl jūs kalbate apie šias grėsmės ir kaip vertinate ta, tuos rizikos faktorius? Antras klausimas susijęs su e, privat privačių duomenų apsaugos aspektais ir mm, viešosios prieigos prie panašių duomenų. Pavyzdžiui, jei ES mes e, teiktume tokį teisėkuros pasiūlymą, tai aš būčiau beveik tikras, kad daugelis įmonių visiškai atsisakytų teikti informaciją, todėl, kad būtų argumentuojama tuo, kad uh, E, konkurentai neteisingai pasinaudotų informaciją, tokiu būdu būtų gaudama informacija taip pat apie galimą technologijų, inovacijų dėgymą ir e, man būtų įdomu sužinoti, kaip JAV yra sprendžiama ši problema dažniausiai naudos gavėjai yra įmonės ir kaip jos teikia informaciją, jo labiau, kad ta informacija kartais gali būti ir konfidenciali ir turėti ir įmonės paslapčių. Dabar ponas Divanį atsakys į klausimus. Well, Labai ačiū už šios klausimus. Atrodo, kad jų buvo užduota apie 30 mielai pasistengsiu atsakyti. Pirmasis klausimas buvo skirtas, kiek lėšų e, skiriama šioje programoje, tai yra 770 milijardų dolerių. Kol kas e, tų lėšų gavo apie 125 tūkstančius gavėjų. Jos galima suskirstyti į kategorijas. Pirminius gavėjus tai yra pirmieji, kurie gauna lėšas ir antriniai. Taigi jų visų yra apie 125 tūkstančius. Yra 29 vyriausybės agentūros, kurios gavo lėšas, kurias perskirsto gavėjams. Todėl iš viso yra 29 generaliniai inspektoriai, kurie yra pasirengę, jeigu mes jų paprašysime, atlikti tyrimus ir auditus. Taigi iš tikrųjų mes panauda, e, išskirstame savo išteklius per visą vyriausybę, o valdyba turi galimybę kreiptis į generalinius inspektorius, kad jie atliktų tyrimus ir auditus ir pati gali tai atlikti. Kol kas atlikoma apie 500 auditų ir buvo pradėta apie 350 baudžiamųjų tyrimų visoje šalyje. Turime grupę žmonių dirbančių valdyboje, apie 50 žmonių, todėl mes panaudojame e, likusias, likusius 29 e, generalinius inspektorius, iš viso darbuotojų yra apie 8 tūkstančių. Apie 8 tūkstančius, taigi turime išteklių atlikti šį darbą. Taigi apie, klausimas buvo apie piliečius kaip generalinius inspektorius. Kai sakiau, kad jų būtų milijonai, tai galbūt nuskambėjo per daug optimistiškai. Nepaisant to, Šimtai piliečių skambina mums kas mėnesį. E, turime gana sudėtingą sistemą, kuri atrenka skambučius, siekiant atsijoti nereikalingus e, skambučius, kurie skambina pasiskūsti administraciją apskritai, prezidentu Obama ir bandome atrinkti tuos skambučius, kurie yra susiję su švaistimu ir sukčiavimu. Tokių skambučių yra vienas iš dešimties. E, mano patirtis e, teisėjai saugos rytyje rodo, kad maždaug vienas iš dešimties žmonių skambinančių mums e, turi informacijos, kuri gali padėti atlikti tyrimą. Likusiai tiesiog nori pasiskusti ar tiesiog su kuo nors pasikalbėti vidurnaktį. Šiuo turime gana protingą operatorių klausimų sistemą, ar tai būtų telefonu, ar faksu, ar e, elektroniniu būdu, e, kaip, kur galima pateikti nusiskundimus dėl skučiavimo ar švaistimo. Kitas klausimas buvo skirtas tam, iš kaip mes gauname duomenis iš gavėjų ir iš agentūrų. Gauname ir iš tų, ir iš tų. Pirmiausia, gauname naudos gavėjų duomenys žmonių, kurie gavo lėšas. Ir galbūt atsakydamas į vėlesnį klausimą, galiu pasakyti, kad visi lėšų gavėjai, kuriuos mes stebime, yra juridiniai subjektai, tai nėra individai. Taigi nekalbame apie privatumo klausimus, kiek tai susijęs su viešojosiomis lėšomis skirtomis korporacijoms. Gauname informaciją iš bendrovių apie tai, kaip jos panaudojo tas lėšas ir mes nemanome, kad mes, aišku, tikrai nepažeidžiame privatumo įstatymų jungtinėse valstijose, nes, aišku, mes būtų, būtume buvę sustabdyti. Iš tiesų mes gauname informaciją apie viešasias lėšas, mes manome, kad kai kalbam apie viešuosius pinigus, ten nėra privatumo. Tačiau, aišku, nepatikėm informacijos apie individualius piliečius kur privatumo klausimą aišku kiltų. Gauname informaciją taip pat iš agentūrų, kam jie skyrė lėšas. Žinoma, nesukrėsiu jūsų, jeigu pasakysiu, kad Junktinėse valstijose kartais turime problemų e, suprasdami, kam skiria agentūros pinigus. Jiems kartais e, e, kyla problemų apie tai pranešti, taip pat ir gavėjams sunku pranešti, ką jie padarė su tais tuos, su tais pinigais. Taigi mūsų darbas yra suderinti visą tą informaciją gautą iš agentūrų ir gautą iš piliečių. Ne visada tobulai sutapdiname tuos duomenis, tačiau mums sekasi vis geriau, nes e, lėšų gavėjai e, pripranta teikti duomenis. Gavėjai turi pateikti duomenis apie 99 elementus Ir tai yra suderinama su informacija iš agentūrų, ką, kas padaryta su lėšomis. Kai atrandame sukčiavimo atvejus, mes apie tai pranešame departamento skyriusio lėšas generaliam inspektoriui. Pavyzdžiui, jeigu yra kelių statybos projektas, kur ga, jeigu gauname informacijos iš piliečių ar tyrinėtojų, tai ta informacija pateikiama E, transporto departamentui ir jų e, generalinis inspektorius atlieka tyrimą ir e, atsiskaito teisingumo departamentui. Jie priima sprendimą, ar kreiptis į teismą ar ne. Jeigu vyksta teismo procesas, kai kartais lėšos gražinamos, kartais per civilinės bylas. Tačiau mūsų tikslas yra užkirsti kelią sukčiavimui visų pirma. Nėra sėkmingas atvejis po dviejų metų e, sužinoti, kad pinigų nebėra. Taigi mūsų sėkmė matuojama pagal tai, kiek mes užkertame kelią sukčiavimui. Ir mes nuolat panaudodami minėtas technologijas aptinkame sukčiavimo atvejus pačioje pradžioje ir mes galime paskambinti, pavyzdžiui, į departamentą ir pasakyti, nesiūskite daugiau tam gavėjai lėšų. Ir jeigu atliktas nusikaltimas, tai mes, aišku, atliekame tolesnį tyrimą ir vykdomas, reiškia, baudžiamasis persekėjimas. Kaip jau minėjau, aišku, sutinkame daug klaidų savo duomenyse, nuo pat pradžių, kai pradėjome juos rinkti. Mes prašome mus informuoti bendrovės tai yra apteikti daugiau lėšų, per pirmąją atskaitomybės laikotarpį buvo daugiau klaidų, per antrąjį laikotarpį tų klaidų buvo daug mažiau. Ir dabar e, jau esame ketvirtajame laikotarpyje ir galiu pasakyti, kad e, klaidų skaičius dar labiau sumažėjo. Manau, kad e, bėgant laikui situacija pagerės ir žmonės pripras teikti duomenys. Atskaitomybės sistema, kurią anksčiau minėjau, yra atskira svetainė, kurią galima patekti tik su slapta žodžiu. mes panaudojame loginius modelius, kad žmonės užkirsti kelią klaidoms. Pateiksiu pavyzdį. Per pirmąją atskaitomybės laikotarpį bendrovės pateikdavo neteisingus duomenį apie kongreso rajoną. Dėl to daug kongreso narių pyko, pamatė, kad kažkokie tai paslaptingi, neegzistuojantis, neegzistuojančios apygardos egzistuoja. Taigi, vėliau teikia, žmonės teikdami informaciją įrašydavo bet kokį skaičių, e, o sistema jiems leido toliau e, eiti. Dabar mes į sistemą įtraukime loginį patikrinimą, kuris neleidžia tos klaidos padaryti. Jeigu jie įveda pašto indeksą ir e, tas pašto indeksas nesutampa su apygardos numeriu, tai jie negali toliau teikti informacijas. Mes netgi jiems patiems, ta sistema pasako, koks e, turi būti e, kongreso apygardos numeris. Taigi mes patobuliname sistemą, kad padėtume išvengti klaidų ir sumažinti klaidų skaičių. Baudos už tai, kad neteikiami duomenys, neteikiama atskaitomybė. Deja, kai buvo kuriamas įstatymas kongrese, nebuvo numatytos baudos už e, nepateik, atskaitomybės nepateikimą. Ir per pirmąjį laikotarpį mm, maždaug 4 e, tūkstančiai lėšų gavėjų nepatikė atskaitomybės. Dabar tas skaičius sumažėjo maždaug iki tūkstančio, o tie, kurie nepateikė duomenų 3 ar daugiau kartų, tai jų yra tik tai 31 subjektas. Žinoma, mes e, bandome nutraukti jų finansavimą ir išieškoti lėšas, kurios dar nebuvo panaudotos. Gana daug lėšų buvo skirta ir nepanaudota, tai jas galima susigražinti. Nematėme jokių organizuoto nusikalstamumo žymių Junktinėse valstijose. Kol kas tai nereiškia, kad e, tai neįvyko, tačiau mes tiesiog to dar nežinome. Manau, kad turėjome jau pamatyti tam tikrų ženklų. Žinoma, bus ir korupcijos atvejų, nes vietiniai pareigūnai kartais e, kiša rankas prie šių lėšų, tai yra neišvengiama ir tikriausiai tokių atvejų bus. Turime jau dabar baudžiamųjų bylų susijusių su viešaja korupcija. Tačiau visi patiria didžiulį spaudimą, užtikrinant, kad tai neįvyktų. Ir galiu pasakyti, kad skaidrumas šiuo atveju e, priverčia visus žvelgti į pinigus ir nusikalteliai nelenda prie šių lėšų būtent. Jeigu aš, pavyzdžiui, bandyčiau vokti pinigus, tai nevokčiau šių pinigų, nes per daug akių juos stebi. Piliečiai stebi tas lėšas, E, reporteriai kasdien naudojasi šią svetainę ir žiūri, ar nėra problemų, ar negavo lėšų tie, kurie neturėjo jos, jų gauti. Politikai, valstybių, merai, vietiniai politikai stebi tų lėšų panaudojimą, užtikrindami, kad tos lėšos nebūtų išvaistytos, nes jos yra labai gerai matomos. Po to negalima pakankamai neįvertinti tos spaudimo, kurį sukuria piliečiai, matydami, kaip panaudojamos lėšos. Jeigu panu, turi daug laiko, kaip e, pronas Brito sakė, tikriausiai gali uh, išsiaiškinti, kur e, lėšos nukreipiamos, tačiau niekad anksčiau patys piliečiai negalėjo aiškintis, kur vietiniai projektai, kaip vietiniai projektai vykdomi, pavyzdžiui, statomas kelias, mokykla ar tiltas ir jeigu kas yra negerai, jeigu jie pamato, kad e, pinigai skiri kam nors, kas yra susijęs su vietiniu politiku, jie mums skambina. Anksčiau mes to nebūtume žinoję, jeigu jie mums būtų to nepaskambinę. Taigi, nauda yra didžiulė. Aš teisėjai saugoje dirbu apie 40 metų. Ir aišku, teisės sauga ne visada yra labai atvira ir man tai buvo didžiulis posūkis, kai pradėjau dirbti su šiokiu, šitokiu judėjimu. Ir aš manau, kad e, skaidrumas tikrai padeda atskaitomybei ir teisės saugai, nes daug, ak, daug daugiau akių dabar stebi tas lėšas, negu kad būtų galėjusi viena pati teisės sauga ir federalinė vyriausybė. Taip pat mes, aišku, turime nulinę toleranciją e, sukčiavimo atvejams, tai paskelbė jau anksčiau Junktinių valstybių generalinis prokuroras. Tai reiškia, kad bus keliama byla bet kokio sukčiavimo atveju, kur jis bebūtų, kokia suma bebūtų susijusi su tuo sukčiavimu. Na, o rizikos veiksniai, kuriuos aš anksčiau minėjau, galiu šiek tiek paaiškinti. Mes vertiname istoriją, istorinius duomenis, E, ieškome, kokiuose programuose praeitie buvo sukčiavimo, e, analizuojame ankstesnius, e, ankstesnės generalinių inspektorių ataskaitas, taip pat žiūrime, kur sunkiausiai paveikia ekonominė krizė ir žiūrime, kur skiriamos lėšos ir tada deriname tuos visus duomenys ir galime numatyti, kur mūsų nuomonė gali būti daugiau sukčiavimo atveju ar būtų tendencija sukčiauti. Todėl galime tirti tyrimų išteklius būtent toms sritims. Galime būti pasirengę sukčiavimo atvejams, kai jie įvyksta. Jeigu neatsakiau kažkokius likusius klausimus, aš pabandysiu galbūt e, kitą kartą. Ryto per le altre risposte. Ačiū dabar žodis ponui Brito. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mano kolega jau atsakė, e, pasakė daug ko, ką aš norėjau pasakyti. Trumpai dėl stimulus watch ir e, tos e, riešų sugražinimo valdybos. E, Vienu metu mes atstovavome tą pačią tarnybą, tą patį komitetą. Ir pono Deveini darbas iš tikrųjų yra įgyvendinti įstatymus, įtvirtinti jų įgyvendinimą. Todėl e, mes, kai palaikome santykius, tik tai pasiūlome, ką būtų pagal, galima pakoreguoti, ką galima pakeisti ir kaip teikti pasiūlymus kongresui arba biudžeto valdymo tarnybai, kurių funkcija interpretuoti įstatymą ir jo e, gairės. Šiuo požiūriu E, valdyba yra linkusi priimti mūsų pasiūlymus. Dabartinio prezidento administracija yra labai pažangi ir labai noriai priima visus pasiūlymus. Kur kas sunkiau yra tuos pasiūlymus realizuoti, nes neretai įstatymai yra jau surašyti ir ką nors pakeisti yra sudėtinga tarp pasiūlymų būtų tokie dalykai kaip m, mm, paramos gavėjų ataskaitos. Informacijos e, mes vis dar negauname iki paskutinės išleistos monetos. Todėl e, paprastai ataskaitas pateikia pirminiai naudos gavėjai, e, kurie e, pato praneša, jeigu jie išduoda kažkokią papildomą paskolą iš to. E, bet tolesnių skolinimo ar lėšų naudojimo lygmenų kartais būna sunku susekti, tai tie tikiuosi tai pasikeis. Dar vieną momentą, ką siūlome e, pakeisti, tai yra nuobaudos už ataskaitų neteikimą. Kongresas e, nepriėmė sprendimo dėl tokių nuobaudų. Manome, kad jos būtų reikalingos, pastarnautų kaip tam tikras stimulas, kaip tikras batagas E, dar vienas klausimas, kuris buvo suformuoluotas keletos žmonių. Kaip e, tą interneto svetainę e, tvarkote, neleisdami visiems e, jas redaguoti ir keisti, nes atrodo, yra ta svetainė atvira ir tarsi ją būtų galima koreguoti. Viskas yra netaip jau paprasta. Tai, kad kažkas gali pakeisti mūsų svetainę, reiškia, kad ji turi tokį e, savaiminio gydimo e, poveikį. Pagalvokit apie Wikipedijos sistemą. Bet kas gali įeiti į Wikipediją ir pataisyti informaciją ir ją pakeisti. Ir kur kas lengviau e, yra pasinaudoti turimą informaciją, neigu bandyti e, kažką e, neteisingo įtraukti, nes vos tik rašus kažką neteisingo atsiras žmonių, kurie tą neteisingą informaciją pataisys. E, kai buvo sukurta pirmoji Stimulus Watch svetainė, e, mums skambino savivaldybių atstovai, teikdami, kad mūsų teikiama informacija yra neteisinga ar pateikta iš neteisingos perspektyvos. Ką tada darėme? Tiesiogiai ėmėme informaciją iš skambintojų ir traukėme ją į interneto svetainę. Taigi mes pasitikėjome kiekvienu jų žodžiu. Todėl vėliau buvo nuspręsta svetainę atverti ir visi, kas gali, teikia informaciją. Turiu galvoje pirmiausia savivaldybė administratorius, kurie pasinaudojo mūsų pasiūlymu ir tokiu būdu patys pradėjo aktyviau dalyvauti ir įtraukė daugiau piliečių. Aš manau, kad tai yra pažangus reiškinys. Dar vienas momentas. Kaip ir Wikipedija, Mm, aš dėstau e, teisės studentams ir aš niekada nepriimčiau tokio kursinio darbo, kuriame yra cituojama Wikipedija kaip šaltinis. E, Wikipedija nėra oficialus šaltinis, aš su tuo niekada nesutikčiau kaip akademinis šaltinis ji negali būti naudojama. Tačiau tuo pat metu aš skatinu dėstydamas savo studentams e, naudotis Wikipediją, nes ten galima rasti daug naudingos informacijos. Taigi, tai nėra paskutinis žodis. Bet ten yra informacijos. Jeigu projektas balsavime yra atmestas, dar nereiškia, kad jis yra visiškai blogas. Ir E, ataskaitų teikėjai neretai ateina į mūsų interneto svetainę ir randa daug įdomių projektų, kuriuos jie išnagrinėja ir tuo remdamiesi patys pradeda kažką veikti. Aš manau, kad tai yra e, labai geras atspirties taškas. Dar buvo pateiktas klausimas e, ne tik apie nacionalinio e, visos valstybės masto svetainę, bet ir apie savivaldybių svetainės. Galiu pasakyti, kad Junktinėse valstijose pastaruoju metu e, akivaizdi skaidrumo sureikšminimo tendencija. Valstijų teisės aktų kuriejai skaidrumo iniciatyvas akcentuoja, stengiasi sukurti patys tokias interneto svetainės ir leisti piliečiams naudotis jomis kad piliečiai geriau suprastų, kaip valstybių biudžetas yra naudojamas. Dabar tai netgi nu, ir dar žemesnį į savivaldybių lygmenį. E, savivaldybės teikia informaciją apie mokesčius ir apie išlaidas. Ir E, pavyzdžiui, e, pasižiūrėję interneto svetainėje, piliečiai gali matyti, kiek yra pinigų skirta mokykloms, pavyzdžiui, ar e, kiek yra užregistruota mokesčių surinkimo registruose. Ačiū labai. Noriu padėkoti mūsų svečiams iš JAV už jų įdomius pranešimus. Na, o dabar perėsime prie europietiškosios dimensijos. Ir dabar noriu pasveikinti ponę Žiulį Pelegrin, kuri yra pramonės tyrimų centrų Milane direktorė ir ji mums pristatys pranešimą apie tyrimą duomenų skaidrimo iniciatyva ir jos poveikis anglodos politikai. Prašau, žodis jums. Much, uh... Ačiū labai, pane pirmininkė. Aš esu Žiuly Pelegrin, atstovauju pramonės tyrimų centrą Milane. Man didelė garbė šiandien Jums pristatyti tyrimo rezultatus. Tyrimas buvo atliktas mažiau nei prieš metus ir skirtas domenų skaidrumo iniciatyvos poveikiui sanglodos politikai. Pirmiausia, norėčiau trumpai pabrėžti, kokie buvo duomenų skaidrumo iniciatyvos tikslai ir pagrindinės savybės. Tada pateiksiu pagrindinius tyrimo rezultatus e, ir mm, skaidrumo iniciatyvos poveikis Anglos politikai. O baigdama pateiksiu rekomendacijas, kurios buvo parengtos e, remiantis tyrimo rezultatais. 2005 metų spalio mėnesį buvo įdėkta duomenų skaidrumo iniciatyva. Tai buvo vicepirmininko Kalas e, iniciatyva, kuria buvo siekiama atkurti Europos, pasitikėjimą Europos Sąjungą ir skaidrumą. Prancūzijoje, Niderlanduose e, tuo metu buvo atmesta sutartis dėl ES. Vicepirmininkas Galas ir pati iniciatyva apėmė šios tikslus. Tai yra pasitikėjimo es atstatymas, veikimo skatinimas ir taip toliau. Gegužės mėnesį 2006 metais buvo priimta ši iniciatyva, parengiant žalęją knygą. Ir pagrindiniai komponentai - viešoji prieiga prie dokumentų, etikos kodeksas, skaidrumas, teikiant informaciją apie interesų grupės ir skaidrus ES fondų naudojimas, skelbiant paramos gavėjus. Mūsų tyrimas ir susitelkė ties šiais klausimais. Kalbant apie struktūrinius ir sanglaudos fondus, tai yra, kaip jūs žinote, fondai, kurių lėšos naudojamos kartu su valstybėmis narėmis. Taigi ne komisija, o pačios valstybės narės yra atsakingos už fondų lėšų panaudojimą. Ar mes turėtume skelbti informaciją apie naudos gavėjus, ar turėtume įpareigoti valstybės narės skelbti informaciją apie tai, kas naudoja ES fondų lėšas? Vyko viešosios konsultacijos remiantis žaliosios knygos iniciatyvą ir um, atsakymas buvo taip. Tačiau buvo pabrėžta, kad e, reikia teikti duomenis ES lygmenių ir palyginamų formatų. Komisija parengė bendruosius standartus, kurie leistų palyginti teikiamus duomenis. Kalbant apie teisinę bazę, e, įvyko finansinio reglamento peržiūra, buvo kreiptasi į komisiją ir valstybės narės teikti informaciją apie naudos gavėjus e, tiek, kiek leidžia jų kompetencija, o kalbant apie sanglodos politiką, buvo numatytas e, specialus straipsnis įgyvendinimo reglamentės ir aš noriu pacituoti. Kalbama apie tai, kad e, vadovaujanti institucija turi būti atsakinga už šios informacijos teikimą, Tai yra skelbimas elektroninis arba kitokiu būdu, taip pat e, paraš, paramos gavėjų sąrašas skelbimas, e, įmonių pavadinimai ir paramos dydis. Kalbant apie bendruosius e, standartus, buvo priimtos ir fondų koordinavimo komiteto KOKOF gairės. Šios gairės leido geriau nustatyti sritis e, apie informaciją, kurią teikia valstybės narės. Tai yra e, paramos gavėjų vardai pavardės, veiklos rytis, metai, įsipareigojimo asignavimai ir e, bendros sumos išleistos atitinkamiems projektams ar veiklai. Skatiname, kad dar nesibaigus programoms ar projektams turėtų būti skelbiama informacija. Ar buvo laikomasi šių reikalavimų valstybėse narėse ir atitinkamuose regionuose? Mes pasinaudojame dviemis parodymų šaltiniais, tai yra tiesiog tyrimas, e, remiantis tais turimais duomenimis, kurie yra prieinami internetu. Ir taip pat atveju studijos, kurios buvo atliktos Suomijoje, Italijoje, Niderlanduose ir Lenkijoje. Šios e, šalis turi skirtingą fondų lėšų panaudojimo praktiką. Mes naudojamės prieinamumo, bendrumo, patikimumo, naudingumo kriterijais. Taip pat e, pasitelkėme ir e, kitus faktorius, apie kuriuos pakalbėsiu kiek vėliau. Kalbant apie prieinamumą, Atleiskit, gal jums ir ne viskas bus iš karto aišku, tačiau aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir į jums išdalintus dokumentus. Taigi, taip atrodo puslapis, į kurį patenkate, jeigu apsilankote Europos komisijos tinklalapyje. Čia jūs esate nukreipiami arba į finansinio skaidrumo sistemą, kur yra taikoma tiesiogiai komisijos valdomiems projektams, tai yra 20 procentų viso ES biudžeto arba nukreipiami į bendrojo valdymo sistemų fondus, iš kurių yra finansuojama sanglaudos politika. Tai yra Europos rekonstrukcijos ir plėtros fondų lėšos, e, generalinis rydžio direktoratas yra administruoja šias lėšas, taip pat sanglaudos fondų direktoratas lėšos, kurias administruoja Agri generalinis direktoratas. Iš šių puslapių jūs arba tiesiogiai nukreipiami į kitą puslapį, arba galite būti nukreipiami į konkrečius regionus. Um, kalbu apie naudos gavėjų regionus. Ai, pelės mygtuką turite paspausti arba 1,5 karto arba 1,9 karto, kad pasiektumėte norimą informaciją. O tiems, kurie galbūt neįsivaizduoja, kaip atrodo um, sanglodos, politiko, sanglodos fondų lėšų panaudojimas, tai galite apsilankyti svetainė. 2009 metais kovo mėnesį buvo pradėtas e, šis duomenų skaidrumo iniciatyvos tyrimas ir ypač Graikija, Ispanija, Italija, kai kurie Junktinės karalystės regionai, Austrija nepateikė pakankamos informacijos apie Europos socialinių fondų lėšų panaudojimą. Šiuo metu jūs Tikriausiai pastebėsite, kad vis dėlto tie žemėlapiai jau yra beveik visi nuspalvinti. Tai reiškia, kad regionų lygmenių yra teikiama informacija. Tiesa, esama ir tokiu atveju, kai informacija teikiama nepakankamai. Kalbant apie duomenų pobūdį, Čia jūs galite susipažinti ir su papildoma informacija apie paramos gavėjus, tačiau tos informacijos nėra daug. E, pavyzdžiui, galite e, tik dešimčia atvejų sužinoti, koks paraiškos gavėjo telefono numeris arba interneto svetainė. Taip pat yra pateikiamas ir projekto aprašymas, tiesa, tik 14 procentų visų atvejų. Yra pateikiamas taip pat e, um, operacijų statusas, yra aprašoma pati projekto veikla. Ir pagaliau, kalbant apie fondų lėšas e, ir finansinę informaciją, turiu pasakyti, kad kai kuriais atvejais yra pateikiama tik įsipareigojimų asignavimo informacija arba pateikiamos sumos, kurios jau buvo panaudotos, e, arba pateikiama informacija tik apie ES dalį. pateikiamos ir bendros sumos, tai yra nacionalinės lėšos plus ES. E Duomenų tikslumą kontroliuoja pačios valstybės narės ir kompetitingos institucijos. Panaudotos e, sumos ir su jomis susijusi informacija yra tiksli, tuo tarpu įsipareigojimų asignavimo informacija nebūtinai yra tiksli. Ir parsisiunčiant e, duomenis iš interneto, jūs galite susidurti dar su papildomomis problemomis. Kalbant apie pateikiama informacija, jų formatai skiriasi priklausomai nuo regionų. Jos pateik, informacija pateikiama skirtingų formatų. Didžioji dauguma uh, E, informacijos teikėjų pasinaudoja PDF formatu, o šis formatas neleidžia išskleisti duomenų ir jais manipuliuoti. Taip pat skiriasi ir kalbos bei naudojamos valiutos. Visa tai apsunkina galimybę palyginti duomenis, praktiškai lyginti duomenis ES lygmenių yra neįmanoma, yra labai sunku susumuoti duomenis sunku ir sunkios tampa ir tam tikros paieškos um, operacijos. Europos domenų skaidrumo iniciatyvos reikalavimai ne visais atvejais buvo įgyvendinti, tačiau, kalbant apie domenų turinį, jis uh, yra labai įvairus ir ne visada turimais duomenimis galima pasinaudoti. Kodėl mes numatėme ir e, Europos skaidrumo iniciatyvos e, faktorius. Pirmiausia, kadangi duomenys yra tokie įvairūs, dažnai esama daug netikslumų, e, stengiantis įgyvendinti pačius minimalius reikalavimus. Operacijos yra skirtingos, jos yra interpretuojamos skirtingai skirtingose valstybėse narėse ir skirtingose regionuose. Tai reiškia, kad net e, jei turimi duomenys yra suvienodinti laikantis bendrų standartų, ir teikiant informaciją apie naudos gavėjus ir operacijas, vis dėlto tie minimalieji standartai yra nepakankami. Trys informacijos vienetai yra tikrai labai nedaug. Ir aišku, tokie informacijos vienetai nepagerina informacijos gausos. Noriu atkreipti dėmesį į Suomijos ir Lenkijos atvejus, kurie šios šaliai suteikia daug informacijos susijusios su naudos kavėjais, su projektais, primamais sprendimais. Čia galima daryti paieškas remiantis įvairiausiais kriterijais. Pavyzdžiui, Lenkija yra pateikusi Europos fondų uh, lėšų panaudojimo žemėlapį, kuris yra labai naudingas ir pagal kurį galima lengvai rasti informaciją apie naudos gavėjus. Ir paskutinė mano pastaba susijusi duomenų skaidrumo iniciatyva yra susijusi su politinė žinia. Įdomu tai, kad e, valdomoji valdymo informa institucija labai skirtingai vertina tą naudingą informaciją. Paprastai duomenų teikimas e, apie naudos gavėjus e, susijęs su komunikacijos planu, kurį turi patvirtinti e, kiekviena įstaiga. Informacija apie naudos gavėjus yra labai svarbi, o potencialus naudos gavėjai, norintys dalyvauti programuose, turi žinoti, kad ši informacija bus skelbiama. Naudos gavėjai e, taip pat e, galėtų pasinaudoti galimybę reklamuoti savo veiklą ir e, koordinuojamą projektą. Kartais uh, valdančioji institucija pateikė informaciją ir apie projektą ir iškyla klausimas, kur nuteka ES pinigai. Jums gali iškilti klausimas, ar naudingas paramos gavėjų sąrašo skelbimas ir kokie to tikslai. esama mm, įvairios informacijos apie paramos gavėjus ir šią informaciją kontroliuoja pačios valstybės narės. Europos komisija paliko ir manevro laisvės apibrėžiant, kas yra paramos gavėjų skelbimas. Tiesa, komisija nepasinaudojo visomis savo įstatymų leidėjos e, galiomis. Ir tai galime paaiškinti tuo, kad komisija nėra monolitinė veikėja. Viena vertus yra vicepirmininkas, kuris inicijavo šią iniciatyvą, o antra vertus yra ir generalinis direktorius atitinkamo atveju šiuo atveju generaliniai e, užimtumo ir regionų direktoratai. Taigi, jei kabinetų lygmenių būtų pakankamai politinės valios, tai galbūt generaliniai direktoratai nebūtų perėmę tiek kompetencijų. kaip galima tikėtis, kad valstybės e, narės teiks tinkamą informaciją? Kalbant apie skirtingus faktorius valstybėse narėse ir regionuose, turiu pasakyti, kad mes nustatėme tam tikrus faktorius, kurie yra ypatingai svarbus įgyvendin, įgyvendinant duomenų skaidrumo iniciatyvą. Mes nustatėme, kad pavyzdžiui, Suomijoje uh, buvo labai puikiai teisinė bazė, kuri net pronoko tą teisinę bazę, kurios reikalautų duomenų skaidrumo iniciatyvos dėgymas. Uh, svarbus ir institucijų aspektas. Techniniai bruožai taip pat yra svarbus, bet čia e, šie techniniai aspektai susijęs su administracinės pajėgumais tiek valstybėse narėse, tiek e, atitinkamuose kompetitingose institucijose. Kai kuriuose valstybėse narėse buvo neįmanoma tiesiog e, paskelbti duomenų dėl techninių nesklandumų. Ir pagaliau dėl kultūrinių skirtumų taip pat. Kultūriniai skirtumai veikia duomenų teikimą, pavyzdžiui, Lenkijoje ar Ispanijoje. Uh, susidūrėme su tiesiog anegdotinėmis situacijomis teikiant duomenis. Na ir baigdama turiu pasakyti, kad e, ši iniciatyva yra vertinama kaip administracinė iniciatyva. Yra stebimas žymus nepastovumas e, tame, kaip valstybės narės įgyvendina šią iniciatyvą, o tai galime paaiškinti tuo, kad e, minimalieji standartai yra nevienodi ir nepakankami. Taip pat esama ir gilesnių trūkumų. Pirmiausia, tie trūkumai susiję su tuo, kad patys tikslai dažnai gali būti netikslus, neaiškus regioninių ar valstybių narių lygmenių. Ir čia mes pastebėjome, kad e, dažnai politiniai tikslai yra interpretuojami labai skirtingai ir jie tampa tiesiog administraciniais tikslais. Ir Pagaliau esama ir būdingų apribojimų susijusių su bendru sistemų valdymu. Mes pateikėme ir rekomendacijas, e, kurios išplaukė iš mūsų tyrimo, trijų lygmenų rekomendacijos. Pirmiausia, politinėme lygmenyje mes turėtume siūsti labai stiprią politinę žinę ir grįžti prie vicepirmininko kalas e, išsakytų minčių. Europos e, skaidrumo iniciatyva yra socialinės kontrolės galimybė mūsų piliečiams. Pavyzdžiui, visuomenė dažnai gali nežinoti, kad struktūrinių fondų lėšas gali būti naudingos ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Arba, pavyzdžiui, šios iniciatyvos dėka galima sužinoti, kur susitelkia didėjai konglomeratai. Pavyzdžiui, Lenkijos ūkininkas gali pasižiūrėti, kur kokie fondai yra kur kokių fondų lėšos yra panaudojamos. Turiu pasakyti, kad e, mano kaiminystėje taip pat buvo pasinaudota struktūrinių fondų lėšomis. O tai, ką kalbėjo ponas e, Brita, būtų galima taip pat šios iniciatyvos dėka gauti reikiamą informaciją panašiai kaip JAV. Svarbu informuoti atitinkamus paramos gavėjus apie šią iniciatyvą, o paramos gavėjų skelbimas yra susijęs ir su tokio, tokiais aspektais kaip finansinė kontrolė, stebėsena, demokratinė kontrolė, partnerystė. Tai yra tokios dimensijos, kurios papildo viena kitą ir prisideda prie didesnio skaidrumo. Tiesa, ne viską galime įveikti tik paskelbus paramos gavėjų sąrašų, to dar nepakanka. Na ir pagaliau veiklos lygmenyje reikia numatyti pačius geriausius standartus valstybėms narėms, Jei prašome iš valstybių narių pateikti tam tikrą ribotą informaciją, galbūt galėtume paprašyti ir daugiau informacijos elementų, kad ta pateikiama informacija būtų naudingesnė. Svarbu, kad Europos skaidrumo iniciatyva atliktų svarbu vaidmenį reguliuodama, e, koordinuodama ES fondų lėšas. Mes pasisakėme už švelnų jį požiūrį, tiesa, pastebėjome, kad daromas tam tikras spaudimas iš visuomenės ir vėlgi šis spaudimas susijęs su tuo, kiek naudingi yra patys duomenys. Mes patekėme taip pat rekomendacijų susijusių su praktinio pobūdžio uh, patobulinimais. Aš jau galvojau, kad užmiršau perversti puslapį. Taigi mes e, įterpime tokius laukelius kaip, e, papild, kaip vieta, socialinės ekonominės e, savybės, projektų aprašymai, projektų partneriai, taip pat paramos rušis ir fondai. Taip pat, kalbant ne apie turinį, o apie formą, reikėtų susitarti dėl kalbos, valiutos naudojimo, taip pat e, ir svetainių. Jei laikysime šių tikslų, bus įmanoma telkti duomenis ES lygmenių ir šių duomenų telkimas bus naudingas ES skaidrumo iniciatyvos įgyvendinimui. Galbūt mums pavyks sukurti bendrą europietišką iniciatyvą, e, kuri bus naudinga visiems ir tai galbūt netiesiogiai prisidės ir prie Europos integravimo proceso. Europos skaidrumo iniciatyva galėtų būti naudinga visiems. Ačiū labai. Grazie molto per questa relazione. Labai ačiū už jūsų pristatymą. Toliau išklausysime Europos komisijos. Pana Katarina Maternova yra generalinio direktoriaus pavaduotoja e, plėtrai, koordinacijai ir sanglaudos politikos komunikacijai. Jie mums pakalbės apie pastarojo laiko pokyčius ir komisijos iniciatyvas, ypač kiek tai susiję su ką tik pristatyta studija. Prašom. Labas rytas, labai ačiū, ponė pirmininkė, kad pakvietėte mane iš įdomią, šį įdomų e, posėdį. To jau susirasiu savo, e, savo popierius, savo pastabas, kurias užsirašiau klausydamasi ponios Pelegrin rekomendacijų. Kaip mano darbuotojai pripratę, aš e, bandysiu nukrypti nuo savo parengtų pastabų ir reaguoti į ponios Palegrin tyrimo pristatymą. Visų pirma, bendrai galima būtų pasakyti, kad kaip asmuo pradės dirbti komisija prieš keletą mėnesių pradedant tą iniciatyvą, kurią pradėjo komisaras Kalas. Turiu pasakyti, kad ji buvo tikrai labai sveikintina mūsų direktorate. Ir ta idėja, kad e, yra politinės valios e, apraiška nebūtinai susilaukė entuzijazmo iš komisijos darbuotojų pusės, tai tikrai uh, galiu pasakyti, kad buvo viskas skirt kitaip. Mes tikrai tikime skaidrumu vyriausybės veikloje ir tai iš tikrųjų buvo labai sveikintina iniciatyva. Manau, kad mes e, savo direktorate ir esame atsakingi už trečdalį ES biudžeto ir manėme, kad piliečiai tikrai turi žinoti, kas panaudoja tas lėšas. Galbūt mes, e, kaip ir sakyta studijoje, mes e, mum, mum, mums taip pat kyla kliučių dėl bendro valdymo sistemos ir tai tas pats, ar kalėtume, kalbėtume apie e, vertinimus ar renkamus e, rodiklius. Tai nėra pasteisimas, tai yra tiesiog paaiškinimas, kad iš tikrųjų mes planuojame dirbti pagal naują reguliavimo pagrindą ateityje. Nes tas skaidrumo iniciatyva buvo paskelbta vėliau negu esamo laikotarpio reguliavimo sistema įkurta. Tačiau reikia pasakyti, kad 7-13 metų laikotarpis buvo pirmasis laikotarpis, lėšų panaudojimo laikotarpis, kuomet e, panaudojamumo laipsnis labai skirtingas, kai kurios valstybės narės laikosi iniciatyvos raidės, bet ne dvasios, tačiau turime ir puikių pavyzdžių turime Lietuvos atvejį, Vengrijos atvejį, Suomijos, Prancūzijos, tų šalių, kurios panaudojo minimalius reikalavimus ir sukūrė sistemas, kur galima ieškoti duomenų ir juos palyginti nacionalinėme kontekste. Na, nu, toliau reikėtų e, stengtis parengti duomenys, kurie galėtų būti palyginami europinių lygių. Tačiau politikos srityje, kuri yra taip e, smarkiai saugoma ir įgyvendama per nacionalinės sistemas, tai yra sunku padaryti. Tačiau naujoje, naujo laikotarpio sistemoje tai reikėtų stengtis padaryti. Mūsų bendro valdymo sistemoje galime ne tik pastumėti ir pabandyti įtikinėti vieni kitus, tačiau taip pat esame priklausomi ir nuo valstybių narių geros valios, nuo valdymo institucijų valios. Ir mes bandome tiek numatyti pagrindinius standartus ir bendrą požiūrį per koordinavimo komitetą Kokov, e, kuris rengia gairias. Taip pat žengėme du žingsnius toliau, sukurdami interneto portalą, kur daug informacijos yra pateikiama bendrai ir yra nuorodos į naudos gavėjus su bendru e, rodiklių formatu. Kitas žingsnis būtų sukurti tinklą Inform Network – Tai yra, būtų maždaug 250 komunikacijos pareigūnų tinklas iš valdymo institucijų valstybės narėse, kurie du kartus per metus e, rengia sustikimą ir pasidalyja savo patirtimi. Tai yra platforma e, daliniam mokymui, bet taip pat ir keitimus patirtimi norėčiau pasakyti, kad mes savęs nevertiname kaip e, reaguojančių į paskutinį skaidrumo, skaidrumo iniciatyvos e, elemento sergėtojus, tai yra į lėšų panaudojimą. Mes manome, kad sanglaudos politika taip pat yra susijusi ir su kitais skaidrumo elementais, būtent konsultacijų procesų. Šiuo metu turime įvairių iniciatyvų ir pasiūlymų, panaudojama Your Voice sistema, kur komunikuojama ir konsultuojama su suinteresuotomis šalimis. Taip pat mes esame ta vieta, kuri informuoja potencialius e, naudos gavėjus apie galimybės gauti finansavimą. Ir šioje srityje, aišku, norėtume dirbti geriau, negu mums iki šiol pavyko. Dalis šio proceso yra susijusi su politikos paprastinimu ir pastaba dėl įvairių politikų segmentacijos ar potencialių dubliavimuose tarp įvairių finansavimo priemonių yra gera pastaba. Aš netiek optimistiškai nusiteikis e, dėl to, kad lengvai būtų galima šias problemas ateityje išspręsti, tačiau aišku, kad galima bent jau teikti informaciją e, aiškesnių formatų. Ir šiuo metu aktyviai diskutuojama su tais generaliniais direktoratais, kurie gyvendina kitas biudžeto dalis kad bent jau galėtume ateityje teikti informaciją, kuri būtų lengviau panaudojama galimų naudos gavėjų. Noriu taip pat paaiškinti, o ne pasiaiškinti dėl bendro valdymo struktūros ji yra tokia, kur pačiu lengviausiu, galbūt tiesiausiu būdu galima e, sužinoti apie įvairiausius reikalavimus, ar tai būtų skaidrumo, partnerystės reikalavimai. Tuos dalykus galima numatyti vieną kartą iš pat pradžių, nustatant e, reguliavimo sistemą daugiamečiai programai. Ir kai reglamentai patvirtinti, po to jau daug sunkiau pakeisti taisyklės ar jas sugriežtinti. Šios rytėje mes esame priklausomi nuo geros valios ir valstybių narių valdymas susijusių su interesuotumo. Ir jūsų pastaba, ponia Pelegrin, dėl kultūrinių ir politinių gerų norų yra būtent tie veiksniai, kurie paaiškina didžiulius požiūrių skirtumus atskirose valstybėse narėse. Todėl, jeigu paimsime Lietuvos pavyzdį, E, beje, Lietuva laimėjo prizą ir Ana Brita e, pirmininkavo žiūri e, toms regioniams žvaigždėms, kur Lietuvos portalas informuojantis naudos gavėjus apie galimybės ir skelbė naudos gavėjų sąrašus, buvo puikus pavyzdys Ir nenoriu kalbėti apie kitą spektro pusę. Ten yra tikrai nemažai šalių, aišku, kad požiūriai skiriasi. Ir mes norime daug geriau ateityje padaryti, tai yra daug aiškiau išdėstyti reguliavimo reglamentų kūrimo stadijoje, kas įgalintų pradėta skaidrumo iniciatyva su jos patirtimi ir atliktais tyrimais. Galima būtų fundamentaliai pakeisti procesą. Pateiksiu dar vieną pavyzdį. Jis ne, ne tiek sus, susijęs su skaidrumu ir naudos gavėjais, bet su potencialu informuoti naudos gavėjus. Reglamentuose yra reikalavimas valdymo institucijoms skelbti informaciją apie tai, kad jeigu yra skirti Europos, skirtos Europos lėšos e, tam tikriems projektams, tai kai kuriuose šalise e, labai sunku būna laikytis kai kurių svarbiausių viešumo reikalavimų informuojant žmonės ne tik apie nacionalinės lėšas, kurios panaudomas projektams, bet ir apie europinės lėšas. Taigi didžiuliai, yra didžiulių skirtumų tarp 27 valstybių narių ir iš šio tyrimo aišku, kad tam tikros pažangos pasiekta, tačiau dar daug ką galima padaryti kad informacija laisvai tekėtų eksante ir exposed, norint sužinoti, kas gavo ES lėšų. Na ir prieš pradedant e, renkti naujus reglamentus, tai man atrodo, kitam etapui galima pasirengti geriau. Ačiū. Ačiū. Ačiū už komisijos pasisakymą. Dabar Europos audito rūmų atstovas ponas Martin Levison, auditorumų narys, mums papasakos apie santykius, santyki tarp skaidrumo ir atskaitomybės. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti biudžeto kontrolės komitetą, surengus tokį įdomų ir svarbų klausimą apie skaidrumą struktūrinėse fonduose. Prieš porą dienų aš parašiau šią kalbą, bet matau, kad buvau teisus. Iš tiesų buvo įdomu išklausyti jūsų kalbų. Taip pat noriu padėkoti už tai, kad buvau pakviestas kalbėti šiame posėdyje auditorumų vardu. 2008 m. vasario 19 dienos rezoliucijoje dėl skaidrumo finansiniuose reikaluose Europos parlamentas jau pabrėžė, kad skaidrumas prisideda prie demokratijos principų sustiprinimo ir mm, žmogaus teisų pagarbos. E, ši pozicija neseniai buvo patvirtinta Europos parlamento, kuris prieėmė 2010 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl skaidrumo regioninėje politikoje. Šis, e, ši rezoliucija yra pridėta kaip priedas prie šio dokumento. ES struktūrinių fondų intervencijų srityje audito rūmų e, požiūrių skaidrumas reiškia pirmiausia užtikrinti aišku supratimą tarp galimų naudos gavėjų, kaip ES parama yra suteikiama, tokiu būdu užtikrinamas vienodas traktavimas ir vienodas galimybės gauti šią paramą. Be to, e, mes turime suteikti ES piliečiams ir susijusioms pusėms aktualią ir patikimą informaciją apie finansinių išteklių panaudojimą. E, trečias dalykas, turime informuoti apie e, tai, kokia patikima informacija yra prieinama apie ES struktūrinių fondų intervencijas. Tokiu būdu ES naudos gavėjai gali panaudoti tokių intervencijų efektyvumą ir naudingumą. Be to mes rūpinamės tų, kuriems, kurie yra atsakingi už viešųjų pinigų naudojimą atskaitomybę. ES paramos naudos gavėjų sąrašų, sąrašai rengiami atsižvelgiant į visus šiuos poreikius. Mes siekiame teisingos pusiausviros e, tarp poreikio gauti informaciją ir pagarbos e, asmens ir įmonės privatumui. E, kadangi aš esu auditorius, aš nepasakysiu, kokia informacija turėtų būti suteikiama ES piliečiams ir kaip tą pusiausvyrą rasti. Aš tik atsižvelgiu Europos parlamento birželio 15 dienos rezoliuciją priimtą šiais metais. Aš greičiau pristatysiu audito rūmų nustatytus e, silpnuosius elementus, kurie yra susiję su e, skaidrumu ir kurie yra prašyti audito rūmų rekomendacijose. Būtent aš e, daugiau dėmesio skirsiu E, informacijos prieinamumui, aktualumui ir patiklumui ir e, bandysiu e, išsiaiškinti, kokie pagrindiniai elementai yra reikalingi realiam skaidrumui pasiekti. Struktūrinių fondų veikla yra labai sudėtinga, nes bendro finansavimo projektų yra labai daug. O be to intervencijas valdo tarpininkai Tuo pat metu tie projektai yra labai įvairūs ir skirtingo pobūdžio. Tai gali būti ir greitkeliai, ir oro uostai, ir geležinkelio stotis, ir e, vandens nuotekų, nuotekų tvarkymo įmonės, ir e, rizikos kapitalo fondai, ir turizmo infrastruktūra. Naudos gavėjų įvairovė taip pat didžiulė. Tai gali būti valstybinės institucijos, pavyzdžiui, valstybės ar regiono administracija, savivaldybės, universitetai ir privačios institucijos, mažos ir vidutinės įmonės, asociacijos e, teikiančios mokymą, privatus asmenys ir panašiai. Jeigu nėra patikimos ir aktualios informacijos apie kaštus ir rezultatus, e, tai e, kyla problemų ir auditorumai savo metiniuose ir ypatingose e, pranešimuose apie tai nuolat kalba. Dėl struktūrinių fondų veiklos legalumo ir reguliarumo. E, audito rūmai metinėje ataskaitoje pastebėjo, kad klaidos dažniausiai yra susijusios su tuo, kad naudos gavėjai teikia nepagristas pretenzijas E, sakau, nepagristas, todėl kad e, tie kaštai nėra susiję su bendro finansavimo projektais arba tie kaštai e, nėra susiję su, su atitinkamu programa, programiniu laikotarpiu. E, be to, klaidos kyla dėl to, kad yra per daug deklaruojami e, galimi, per daug deklaruojama galimų koš, kaštų. E, E, trečias dalykas - nėra tenkinamos mokėjimų sąlygos, ypač e, kai kalbam be viešuosius pirkimus ir jiems taikomas taisyklės. Įprasta, kad viešuosiuose pirkimuose skaidrumas e, labai akcentuojamas, todėl jį reikia gerinti, kad užtikrintume e, taupų ir vienodą, taupumą ir vienodą visų m, mm, paramos teikėjų traktavimą. Audito rūmai yra komisijai ir atitinkamos valstybių narių institucijoms e, rekomendavę e, anksti pradėti vykdyti bendradarbiavimą tarp valdymo institucijų ir projektų vykdytojų, kad projektų vykdytojai susipažintų su teisiniais reikalavimais ir su jais susijusiomis rizikomis ir galimomis klaidomis. Be to rekomenduojame, kad būtų parenkami darbuotojai ir e, gerai mokomi e, tam, kad būtų išvengta klaidų įgyvendinant projektus ir panaudojant jiems skiriamas lėšas. Be to e, rekomenduojame, kad Europos komisija veiksmingai stebėtų valstybių narių kontroliavimo institucijas. Auditorumai tačiau yra pabrėžę, kad uh, stebėjimo ir kontrolės sistemą gerinti galima tik tai ribotai, negalima iš esmės reformuoti pagrindinių taisyklių reglamentų. Iš tiesų, kai e, didėja kontrolės mastas, e, klaidų skaičius mažėja, bet tada kontrolės kaštai gali būti didesni negu pasiekiama nauda, mažinant tas klaidas. Kita vertus, aš galiu pasakyti, kad vis dar yra galimybių gerinti e, kontrolės e, kokybę ir efektyvumą. Todėl reikia užtikrinti skaidrumą ir kontrolės mechanizme, ir e, informacijoje apie kontrolės kaštus, kad galėtume įvertinti, kur galima pasiekti teisingą pusiausvyrą. Jeigu tokios pusiausvyros nebus pasiekta, tai reikės galvoti, kaip atitinkamas programas ir schemas reikia reformuoti. Kitas svarbus klaidų šaltinis yra e, taikomų taisyklių sudėtingumas ir e, keliamų sąlygų naudos gavėjams e, kompleksiškumas. E, supaprastinimas leistų padidinti skaidrumą, todėl jis turi būti prioritetas. Taisyklės ir reglamentai e, turi būti labai aiškus, juos turi būti lengva interpretuoti, tokiu būdu sumažėtų klaidų e, rizika. Tačiau reikia pasirūpinti, kad atitinkamas dėmesys būtų skiriamas ir galimam išlaidų kokybės poveikiui. Be to, teismas pabrėžė, kad su skaidrumu yra susiję e, visai lė kitų elementų, kuriuos galima patobulinti. Pirmiausia, tai būtų metinių veiklos ataskaitų ir generalinių direktorių iš Europos komisijos deklaracijų e, įvertinimas e, turi būti gerinamas. Be to, e, valstybės narės e, turi teikti komisijai duomenys apie finansų korekcijas ir lėšų atgavimo mechanizmus. Ir tie duomenys turi būti pateikiami kokybiškiau. Antras svarbis e, auditorumų tikrinamas rytis yra ES intervencijų efektyvumas ir ekonomiškumas. Dėl pagrindinių projektų, kaip pažymėta audito rūmų specialioje ataskaitoje 1.2008, E, reikia efektyviau ir nuosekliau vertinti projektų įgyvendinimą preliminariojoje stadijoje komisijos lygmenių. Ypač e, tai pasakytina apie procesus, kai reikėjo pataisyti per didelį bendrijos indėlio mastą, sumažinti, kai jį reikėjo. Auditorum rekomenduoja apibriežti iškiau taisyklės, e, kuriomis koreguojamas komisijos dalyvavimo projektuose mastas. 2007-2013 metų Europos komisijos programavimo laikotarpiu yra dėta nemažai pastangų pagerinti padėtį, rezultatai e, yra įvertinti, bus įvertinti auditorumo ateities ataskaitose. E, neretai yra išsiaiškinama silpnųjų grandžių e, E, dėl kurių iškyla grėsmė ir atskaitomybei. Audito rūmai yra nustatę nemažai atvejų, e, kai nėra apibriešti tikslai ir su jais susiję rodikliai. Be to matome, kad tais atvejais, kai yra nustatomi tikslai ir rodikliai, kartais informacija dėl rezultatų ir poveikio nėra suteikiama arba ji yra nepatikima ir nepakankama. Tai ypač e, buvo pabrėžta auditorumui specialiojoje ataskaitoje 10.2006 dėl ekspost įvertinimo, taip pat specialiojoje ataskaitoje 1.2007 dėl vidutinės trukmės proceso ir neseniai e, specialiojoje ataskaitoje 1.2008 dėl stambiųjų projektų bei specialiojoje ataskaitoje 17.2009 dėl profesinio mokymo veiksmų moteriams. Visi tie trūkumai trukdo galimybei E, įvertinti, ar e, investuotos lėšos atne, sukuria reikalingą papildomą vertę ir e, savo veik, atliekamose veiklos audituose dėl struktūrinių fondų. Audito rūmai neretai patys turi susirinkti informaciją apie pasiektus rezultatus naudos gavėjų lygmenių. Kaip žinote, SMART reiškia speciali uh, specialus, pamatuojamas, pasiekiamas, aktualus ir laiku pateikiamas. Taigi, audito rūmai rekomenduoja, kad smart tikslai ir e, atitinkami veiklos rodikliai būtų aiškiau apibriešti ir kad būtų prireikus surinkami patikami, du, patikimi duomenys. Uh, Bendrai audito rūmai rekomendavo komisijai pagalvoti, ar nereikėtų daugiau dėmesio skirti rezultatams, o ne indėliui. Tai padidintų uh, e, ES piliečių gerovę ir padidintų skaidrumą. Pone pirmininkai, gerbiami parlamentarai. Taip, pažangos reikia siekti daugiau struktūrinių fondų administravimo skaidrumo srityje, e, kad pasiektume naudos ES piliečiams ir visiems e, suinteresuotiems asmenims. E, todėl e, padidintas skaidrumas sustiprintų atskaitomybę tų asmenų ir institucijų, kurios yra atsakingos už ES pinigų valdymą. Galiausiai skaidresnė informacija apie efektyvesnę ir ekonomiškesnę struktūrinių fondų uh, E, panaudą e, leistų geriau apibriežti reikalingus tikslus ateičiai ir tikslingiau skirti e, paramos intervencijas. Ačiū. Labai ačiū, ponė Levisonai. Toliau diskusija. Pone Greslė paprašė žodžio. Labai ačiū, buvo viskas labai įdomu. Norėčiau poniai Pelegrin pasakyti, kad vieno dalyko nelabai supratau. Jūs bandėte, bandėte pasinaudoti istorinę tiesą, kad būtent komisaras Kalasas pradėjo skaidrumo iniciatyvą, tačiau tai nevirto e, teisės aktais. Reikėjo įgyvendinimo. O buvo paskelbtas tik tai, tai komunikatas, o iniciatyva E, imtis teisėkuros proceso buvo parlamento. Komisijos tekste nebuvo jokio pasiūlymo skelbti naudos gavėjus. Tai į tekstą įtraukė savo pakeitimų parlamentas. Ir tik tai labai vėliame, vėlimame etape komisija pateikė savo pasiūlymą po to, kai visos institucijos labai aiškiai pasakė, kad to būtent reikia. Tai reiškia, kad komisijos iniciatyva, ne, ne komisijos projektas buvo skelbti naudos gavėjus. Komisaras Kalasas pateikė tam tikrų pasiūlymų, tačiau komisija nepateikė ne, ne įgyvendinimo pasiūlymų. Ir dėl to turime tam tikrų pasiekmių. Parlamentas patikė tokių pasiūlymų biudžeto reglamente ir gyventimo nuostatose, tačiau komisija to nepatvirtino ir tai yra problema, su kuria susidarėme iki šiol. Mums reikia tam tikro suvienodinimo, tačiau tam iki šiol neturėjome galimybių. Todėl nepakanka sakyti, kad, kad norime pasiekti daug. E, tačiau tam, kad pasiektume, tai kažką, tai iš komisijos reikia daugiau geronariškumo, daugiau valios. Jeigu nieko nesimsime, tai praeis dar dešimt metų ir nieko nepasieksime. Man atrodo, kad komisija turi teikti uh, tinkamus pasiūlymus, o jos valstybės narės turėtų įgyvendinti, kitaip jokios pažangos nepasieksime. Taip, kyla klausimas dėl vienos kalbos panaudojimo ir skelbiant naudos gavėjus. Kam mums reikalingas skaidrumas, kam jis, tai yra gerai, bet kam jis yra skirtams tai yra būdas patikrinti, ar mes gyventime politinius tikslus, o to šiuo metu nežinome. Tam, kad tai sužinotum, turi sugebėti palyginti duomenis. Labai gerai, kad yra daugybė duomenų, bet jie niekam nėra naudingi. Mums reikia sugebėti juos palyginti, kaip įgyvendiname tos politinius tikslus. Ir čia Europos komisija kažką gali padaryti. Tai yra iš tikrųjų geras darbas e, regi generaliam direktoratui ir visai komisijai pasižiūrėti, kas ES valstybės narėse gauna pinigus ir ar pasiekiami politiniai tikslai ar ne. Tik pasižiūrėkime į e, liuksusinius viešbučius, kurie statomi e, Slovenijoje, ar tai yra tinkami projektai. Taigi, būtų įdomu išgirsti iš ponios Telegram, ar ji galėtų, yra sudariusi kažkokį sąrašą, palyginant į įvairius valstybės narės regionus skaidrumo prasme. Ir po to galbūt būtų galima galvoti, ką reikėtų daryti. Galbūt komisija rengdame naujas taisyklės kartu su parlamentu, nes parlamentas turi bendros sprendimo procedūrą galėtų susijęti skaidrumą su jo įdėgymu. Tai, ką minėjo Junktinių valstybių svečiai, e, būtų geras pavyzdys. Per metus naudos gavėjai turi pateikti keturias ataskaitas, o tokia sistema iš tikrųjų galėtų pagerinti visą situaciją. Man atrodo, kad mes turime pasidaryti pirmiausia išvadas ir tam daugiau dėmesio turėtų skirti komisija. kodėl nesugriežtinus įgyvendinimo nuostatų. Vietoj to, kad sakyti, kad kartą per septynerius metus rengiame naują įgyvendinimo reglamentą. Man atrodo, kad taip nėra tinkamas kelias pirmin. Turėtume bandyti siekti daugiau. Parlamentas ir šis komitetas iš tikrųjų to nori. Ponas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, pirmiausia, taip pat noriu padėkoti svečiam už pateiktą labai įdomią informaciją ir mėginimą pasidalinti patirtimi, kurios yra kitose kontinentuose, ypatingai Junktinėse Amerikos valstijose. Aš esu iš Lietuvos ir šiandieną čia daug nuskambėjo tokių gana neblogų e, pavyzdžių mūsų atžvilgių ir tikrai aš buvau vienas iš tų, kuris 2005 metais pradėjom kurti šiandieną paminėtą uždavinį, kuris čia liktai buvo apdovanotas. Jeigu atvirai, tai pasikeitė keletą vyriausybių ir aš pats net ir nežinojau, kad čia Lietuva taip gražiai buvo įvertinta. Reiškia, egzistuoja tam tikros problemos valstybės narėse ir aš pilnai sutinku su prieš tai kalbėjusiu kolega, kad matomai mes turime kažką tai keisti. Nes pats gyvenimas keičiasi. Tikrai šiandien iškyla retorinis klausimas. 300 milijardų eurų mes atiduodame E, arba skirime valstybėm narėm, kad jos pagerintų ir padidintų savo konkurencingumą. Ir visiškai e, šiandieną nėra jokios atsakomybės pačioje Europos komisijoje. Aš užsirašiau du sakinius, kuriuos e, šiandieną paminėjo ir ponė Džiulį Pelegrinį, kad kaip galima tikėtis, kad valstybės narės pateiks tinkamą informaciją. Tai vienas sakinys ir gerimama Katarina Macernova, kuri atstovavo Europos komisiją, kad šiandieną informacijos gavimas e, priklauso nuo valstybė, valstybė narių geros valios. Tai yra du esminiai dalykai, kas iš tikrųjų egzistuoja. Aš puikiai prisimenu tos laikus, kada teko kurti tas naujas sistemas valstybės narėje Lietuvoje ir paprasčiausiai tu esi praktiškai vienas, nes tie santykiai, tie interesai, kurie ateina iš praeities, jie egzistuoja Ir kažką tai tokio naujo padaryti yra labai sunku, nes čia yra daug specifinių, daug techninių klausimų ir ką paminėjo svečias iš, iš Junktinių Amerikos valstijų, reikia kurti naujas programas, kad būtų galima iš tikrųjų kažkaip paskatinti ne tik tais pačią visuomenę, bet didelę dalimi reikia skatinti ir tos pačius darbuotojus, kuriais dirba. Todėl e, galėčiau čia kalbėti labai ilgai, <laughs> nes per daug gerai žinau, per daug jautri yra tema. Aš manau, kad mes iš tikrųjų ateityje, netolimuoje ateityje turime labai aiškiai priimti tam tikrus sprendimus. Mano supratimu, reikia naudotis patirtimi, kuri Junktinėse Amerikos valstijose turi būti Europos komisija, žmogus, tarnybos, kurios turėtų asmeniškai atsakyti už struktūrinių fondų ir visų sanglaudos fondų ir panaudojimą ir skaidrumą nes šiandieną mes reikalavome dviejų prieštaringų dalykų. Mes norime supaprastinti taisyklės, bet tuo pačiu metu mes reikalavome, kad visos lėšos šimtų procentų būtų įsisavintos teisingai. Tai kuris, e, ar tai finansų ministras, ar vyriausybės vadovas, bet kurioje šalyje imsis iniciatyvas prastinti taisyklės ir jeigu bus nustatyta nors 10 tūkstančių litų neteisingų panaudotų pinigų, jis paprasčiausiai neš personalinę atsakomybę. Yra keletas tokių labai esminių dalykų. Todėl aš manau, kad Europos komisija iš tikrųjų turi imtis pilnos atsakomybės, turi būti nustatyti asmenys, kurie e, turėtų įgaliojimus ir teiktų tam tikrus pasiūlymus valstybės narėm dėl tam tikrų taisyklių supaprastinimo, o kai kur reikės taisyklės galbūt sugriežtinti, čia priklauso nuo valstybių narių pažangos. Ir manau, kad ta patirtis, kurią šiandieną paminėjo svečiai iš Junktinio Amerikos valstybių, yra labai įdomi ir naudinga, kad ateityje į visus šitus procesus ypatingai laisva valia ir gerų norų įtraukti ir visuomenę ir mes iš tikrųjų lengviau atsikvėpsime ne tik tais tos institucijos, kurios yra atsakingos, bet ko gero ir daugelis privačių kompanijų, daugelis asmenų, kurie yra tiesiogiai susiję su šita problematika ir aš manau, kad mums leistų išeiti iš šitos situacijos. Aš klausimų neturiu, paprasčiausiai norėjau tik tai pasisakyti šitą temą. Ir aš tikrai dėsiu pastangas, kad pati Europos komisija ateityje būtų labiau atsakinga už tuos procesus, kurie šiandieną dėja dar pasitaiko visose 27 ES valstybėse. Ir pabaigai, kai mes pradėsime nagrinėti ES piniginių lėšų įsisavinimo tempus, o jau jie artėja į pabaigą, mes iš tikrųjų susidursime su gana keista informacija, kad kai kurios valstybės matyt galbūt ir nesuspės visų pinigų įsisavinti. Ačiū labai. Grazie, uh, onorevole Stais. Ačiū labai, ponas Tas. Dank u, voorzitter. Um, dit is een hoorzitting. Ačiū labai, ponia. Pirmininkė, dabar vyksta klausimai, taigi mes ir turime pasimokyti vieni iš kitų. Ir kaip kolegos ir kalbėjo, šiandien mes tikrai daug ko išmokome, daug sužinojome apie JAV patirtį, apie ten taikomus principus. Aš nemėgstu monologų. Dažnai klausimai virsta monologais, tačiau, ponė Levison, jūs esate auditorumų narys. Pone Maternova, jūs priklausote vieniems aukščiausių pareigūnų regioninės politikos generalinėme direktorate. Pone Pelegrin, jūs taip pat esate labai svarbi politikė. Aš noriu jūsų paklausti, ko jūs išmokote iš svečių iš Amerikos pranešimų? Ar buvo tokių vietų, kai jūs pagalvojate, taip mes norėtume vienas ar kitas sistemas įdėkti ir e, je, ES. Øh, Ačiū. Aš irgi noriu e, dėkoti už paskutinius pasisakymus. Aš tik galiu pritarti tam, kas viskas buvo išsakyta. Galbūt aš nelabai aiškiai išsireiškiau, bet e, mes suprantame kad be politinės valios iškils labai daug politinių kličių. Mes nepasieksime tokios sistemos kaip Junktinės Amerikos valstijos. E, mes suprantame, kad rengdami, rinkdami duomenis į centrinį banką, mes e, surinksime duomenys tik apie naudos gavėjus, bet jungtinės tautos E, kalba apie žmogaus teisės. Ir ten yra pasakyta, kad kiekvienas pilietis turi teisę į pagalbą, bet nekalba apie ES paramą. ES turi prisidėti prie to, kad mes bendradarbiautume rengdami kurdami tokią duomenų bazę. Aš norėčiau paklausti kalbėtojų, kokiu konkrečių kliučių iškyla be politinės valios, sukuriant ES tokią sistemą, kokia egzistuoja Junktinėse Amerikos valstijose. Šatsimarkagis. Pana Šacimarkakis. Ačiū, ponia pirmininkė. Jei aš teisingai supratau ir noriu užduoti klausimą komisijos atstovui, papildydamas ponios Greslė mintis, panašu, kad komisija yra atsakinga už duomenų išsamumą. Gerai, galime tai pripažinti. Aš galbūt nekalbėsiu taip drastiškai kaip kolegė, tačiau kalbėsiu taip pat aiškiai. Kodėl mes turime toleruoti tai, kad nėra to išsamumo ir tikslumo? E, naujosios valstybės narės patirtis labai įdomi. Komisija visiškai nepadėjo naujai įstojusiams valstybėms narėms prisitaikyti prie ES nusistovėjusių standartų. Ir jei komisija uh, tam tikrus įsipareigojimus siekia su taisyklėmis, tai niekas ir nesikeis. Todėl noriu užduoti klausimą, kodėl nors kitose pasaulio vietose įmanoma, tačiau Europos Sąjungoje yra neįmanoma padėti tiems, kas laikosi taisyklių. Ir kodėl komisija negali pasakyti, kad e, tie, kas nesilaiko taisyklių, tas e, pagalbos paramos negaus. Paramą gaus tik tie, kurie laikosi taisyklių. Europos audito rūmai visada labai nuodugri, nuodugniai nagrinėja tai, kokiu priekaištų turi komisija ir atskiri generaliniai direktoratai. Tačiau dažnai tai tampa tik e, mėtymusi kaltinimais. Ir man tai primena e, Britų pavyzdį, kai tiesiog buvo teikiama visa įmanoma informacija, netgi buvo jos per daug ir nebuvo galima jos suvaldyti, sudoroti informacijos rautų. Taigi Norėčiau sužinoti, kurie generaliniai direktoratai e, komisijos manimų susidoroja su lėšų įsisavinimu gerai, kurie ne. Tai, ką kolega Balčytis kalbėjo ir buvo pavyzdys. Aš manau, kad reikėtų sukurti tokią sistemą, kad pagalba nebūtų teikiama toms valstybėms, kurios nesilaiko taisyklių. Tik tokiu būdu mes sukursime daugiau skaidrumo. Norėjau Olbrič. Ačiū, panas Albrecht. Uh, yes, first of all, I'd like to... Ačiū, pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, nes dalyvavau regioninės plėtros komitete, vyko balsavimai tuo pačiu metu. Tačiau Išklausęs e, šiandienos pranešimus galiu pasakyti, kad vienas svarbiausių elementų yra noras palyginti JAV sistemą su ES. E, ir tas klausimas, ką mes galėtume perimti iš JAV. Taigi iškyla klausimas, ar mes apsatai galime palyginti sistemas e, taikomas ES, kur e, sanglaudos fondų lėšų įsisavinimas yra paremtas bendro valdymo sistema. Ir e, duomenų trūkumas, duomenų kontrolės nebuvimas, koordinavimo trūkumas e, tampa labai svarbiais aspektais projektų tinkamumo, leistinumo kriterijai yra susiję ir su valstybių narių praktika. Taigi iškyla klausimas, ar įmanoma sukurti bendrą um, leidžiamų sąnaudų nustatymo e, sistemą. Panaši situacija yra viešųjų pirkimų srityje. Nėra taip, kad e, žmonės nežino, kokios taisyklės yra, tiesiog tos sistemos skirtingose valstybėse narėse skiriasi. Kodėl mes e, bandome palyginti kontrolės ir stebėsenos e, sistemas, e, kuriuose dalyvauja ir piliečiai. Man pačiam iškyla klausimas, ar tos dvi sistemos JAF ir ES yra palyginamos. Uh, Įdomu, ar svečiai iš JAV klausydami mūsų diskusijų randa panašumų su savo sistema, nes e, pagal mūsų sistemą valstybės narės ir paramos gavėjai, tai kaip jie įsisavina e, paramą, ta sistema yra labai sudėtinga, reikia laikytis finansinių reglamentų ir panašiai. Ar jūs norite atsisakyti bendro valdymo sistemos, ar norėtumėte supaprastinti tą bendro valdymo sistemą? Jei mes norime apginti bendro, bendro valdymo sistemą kaip pasiekimą, tai iškyla klausimas, kiek toli mes galime eiti supaprastindami tą sistemą, nes iš tikrųjų bendro valdymo sistema yra pasiekimas, nes daugelis kompetencijų yra perdodama valstybėms narėms, jos tampa atsakingos už lėšų panaudojimą. Tai yra dvi skirtingos e, filosofijos ir mes negalime visko sumaišyti į vieną katilą. Ačiū. Prieš suteikdamas žodį poniai Pelegrin noriu pridurti štai ką. Esame daug skirtumų tarp JAV ir ES. Pavyzdžiui, vienas tokių skirtumų yra tai, kad JAV peralizuoti 770 tūkstančių milijardų JAV dolerių panaudojimo kontrolę. Taigi norėčiau paklausti, turime sukaupę įvairios patirties susijusios su duomenimis gaunamais iš audito rūmų, su kontrolės institucijų teikiamais duomenimis O sukčiavimo atvejais dažnai e, yra paliečiami ir politikai nacionaliniuose įstaigose, ES e, įstaigose ir dažnai patys paramos gavėjai visiškai nesuinteresuoti, kad teiktų duomenis komisijai. Taigi, e, kokiu veiksmu imsis komisija kitų valstybių narių atžvilgių, kurios yra visiškai nepasirengusios bendradarbiauti su Europos auditorumais ir komisija. Kokiu konkrečiu žingsniu imsities e, kitais metais? Dabar žodį suteiksiu poniai Pelegrin, tada poniai Maternovai, tada e, ponui Levison ir jei svečiai iš JAV taip pat norėjo žodžio, taip pat jiems suteiksiu galimybę pasisakyti. Um, Ačiū. Atsakydama į klausimą, kas trukdo ES įdėkti tokią sistemą kaip JAV, tai ir yra ta bendro valdymo sistema. Na, o kokį sprendimą čia matyčiau, ar galėtume panaikyti šią sistemą, manau, kad tai yra neįmanoma. Na, o gėdinimas ir mėtinimasis kaltinimais galėtų būti taikoma praktika ne tik tarp valstybių narių, tačiau ir tarp generalinių direktoratų. Kalbant apie nuobodas, tai taip pat yra įmanoma galimybė, tačiau ne tiek realistinė šiuo konkrečiu atveju. Manau, kad galėtume stengtis kad duomenys taptų kaip įmanoma tikslesni ir naudingesni. Uh, nes e, dabartinėje fazėje valstybės narės tiesiog neteikia tikslių duomenų. Kalbant apie tikslius ir naudingus duomenis, turiu vilties, kad e, piliečiai pasinaudos teikiama informacija ir darys spaudimą atsakingoms institucijoms, kad jos taip pat prisidėtų prie skaidrumo iniciatyvos. Much, uh, Ačiū labai, ponia pirmininkė. Keletas pastabų susijusių uh, su tuo, ko galime pasimokyti iš JAF ir kokių žingsnių galime imtis ateityje. Pirmiausia, mano supratimu, naudinga pastaba buvo Ir aš nustebau klausydama tų minčių iš audito rūmų narių, nes tai yra tie žodžiai, e, kurie nuolat skamba mūsų diskusijose su valstybėmis narėmis. Manau, kad mes galime pasimokyti štai ko. Visuomenė turi teisę sužinoti, kaip yra naudojamos valstybės lėšos. Ir tai nėra tik um, kaltinimai. Na, o kalbant apie verslo paslaptis, konfidencialią informaciją, mes uh, Kokov uh, remdamiesi jų gairėmis uh, reikalavome teikti informaciją apie paraiškos gavėjus, e, naudos gavėjus, paramos gavėjus. Iškyla klausimas, apie kokį slaptumą, apie kokį konfidencialumą mes čia apsartai kalbame. Visuomenė turi teisę žinoti. Ir patikėkite, net su panašiomis problemomis susidurėme ne su tomis valstybėmis, kurios įstojo ketvirtais metais ar vėliau į ES. su problemomis susidurėme su tomis valstybėmis, kurios yra ES senbuvės ir sanglaudos fondų lėšas naudoja jau labai seniai. Vykstant diskusijoms apie kokov gairias buvo kalbama ir apie verslo uh, paslaptis ir turiu jūs patikinti, kad uh, Aš būčiau laiminga, jei atskiri generaliniai direktoratai dalintųsi informaciją, tačiau mums nepavyko susitarti dėl tų minimaliųjų standartų dėl teikiamos informacijos. Mes dirbame pagal bendro valdymo sistemą ir aš manau, kad mes e, darėme tokį spaudimą, kokį tik galėjome daryti. Lietuvos pavyzdys yra puikus pavyzdys, Vengrijos pavyzdys yra dar vienas puikus pavyzdys. Šios valstybės pranoko joms keliamus reikalavimus. Ir naudos gavėjų sąrašo paskelbimo idėja buvo ne ta, kad būtų naudojamasi duomenimis tyrimų tikslai. Mes norėjome užtikrinti galimybę atskirų valstybių narių piliečiams e, teisę sužinoti. Taigi mes niekada nesiekėme kažkokios e, lyginamosios e, analizės, nenorėjome, kad duomenys būtų lyginami Štai kodėl aš manau, kad e, kai kitam periodui bus numatomas reguliavimo pagrindas ir komisija, turiu pasakyti, turi teisę e, teikti iniciatyvas ir aš atsakydama į ponios Greslę pranešimą turiu pas, pas, pa, pastebėjimą, turiu pasakyti, kad 2005 metais e, priimant reglamentus mes apie tai kalbėjome ir Kitais metais mes rengsime perspektyvas kitam finansiniam laikotarpiui ir turiu pasakyti, nepriklausomai nuo to, kokius pasiūlymus teiks e, komisija, visą tai turės praeiti ir per tarybą. Ir vėlgi, aš esu įsitikinusi, kad ir 2011 ir 2012 metais pasigirs tie patys konfidencialumo ir e, verslo paslapčių argumentai. išaiškėja ir atskirų valstybių narių prioritetai. Centralizuotai valdomos lėšos JAF yra valdomos pagal visai kitokią sistemą nei ES. Aš visiškai pritariu ir savo kolegai dešinėje, kad uh, pasinaudojimas ES fondų lėšomis nėra žmogaus teisų konvencijos užtikrinama teisė. Taigi, manau, kad svarbu informuoti galimus paramos gavėjus ir svarbu skelbti šių paramos gavėjų sąrašą. Tai yra labai svarbu naudojant sanglaudos fondų lėšas. Signor Levison, prego. Ponas Levison. Thank you very much, Mr. Chair. Ačiū labai, ponė pirmininkė, kaip jau minėjau, audito rūmai negali siūsti politinės žinios, tačiau aš galvoju, kad mm, mano pasiekėjai 2025 metais galbūt galės pasinaudoti tą skaidrumo iniciatyvą. Jei jūs e, mano pranešimo klausėte, tai jūs galėtumėte gauti informacijos, kur lėšos buvo panaudotos e, efektyviai. Aš išklausiau ponios Pelegrin Turiu pasakyti, kad mes sukūrėme labai veiksmingą sistemą. Tiesa, ne visose valstybėse narėse ta sistema buvo pasinaudota vienodai efektyviai. 2020 metais būtų puiku, jei mums pasisektų pasiekti susitarimą tarp skirtingų veikėjų. E, aš nemanau, kad generolai turėtų eiti 20 mylių į priekį nuo savo kariuomenės. Manau, kad dabar susidaro toks vaizdas, kad koko bus e, nariai yra daug labiau susidomėję informacijos e, skaidrumu nei pačios valstybės narės tiek mano minčių apie sanglodos fondų lėšas. Aš manau, kad mes vis dėlto mąstame panašiai. Dėl smart tikslų. Manau, kad kalbant apie šiuos projektus, kalbame apie tikslus, kurie yra specifiniai, pamatuojami, svarbus ir savalaikiai. Ir e, mes turime dėl šių tikslų susitarti su skirtingais partneriais. Aš esu laimingas dalyvaudama šiame posėdėje ir aš e, Tikiuosi, kad e, artimiausioje ateityje Europos audito rūmams pavyks užtikrinti pakankamą skaidrumą tiek ES, tiek skirtingose institucijose. Ačiū. Ar mūsų svečiai norėtų dar ką nors papildyti? Aš buvau susižavėjęs klausydamas šios diskusijos tarp jūsų. Tai primena man diskusiją Junktinėse valstijose kilusią prieš dešimt ar daugiau metų. Ir iki šiandieninę situaciją su centralizuota sistema mes patekome nelabai lengvai. Ir daugelis klausimų, tai yra duomenų privatumo, nenoro teikti duomenys, buvo rūpimi klausimai ir Amerikos politikais. Junktinių valstybių kongrese diskusija vyko gana netrumpą laiką. Junktinėse valstijose skaidrumo grupės metų metus reikalavo daugiau skaidrumo valstybės išlaidose. Na ir centralizuota sistema, apie kurią aš kalbėjau šiandien, nebuvo pirmasis bandymas tai padaryti. Buvo keletas kitų sistemų, kurios buvo skurtos per pastarąjį dešimtmetį su skirtingų sėkmės laipsnių ir nesėkmių laipsnių. Kurdami šią sistemą mes turėjome galimybę pasimokyti iš praeities klaidų ir tai buvo iš tikrųjų labai naudinga. Man aišku, kad reikia kelti tris klausimus. Pirmas, kokius duomenis rinkti. Man atrodo, kad jūs turite galimybę su savo reguliavimo taisyklėmis, kurias renksite, priimti sprendimus tą prasme. Kaip rinkti tuos duomenys yra kitas svarbus klausimas. Aš jau sakiau, kad mes pasirinkome mm, naujos sistemos kūrimą duomenų rinkimų, nes visos federalinės agentūros turi savo sistemas, tačiau jos yra atskirose E, skirtingose žlugimo ar netobulo veikimo stadijose. Na ir trečias klausimas, kaip pateikti tą informaciją. Kokiu būdu padaryti tą informaciją atvirą, interaktyvę ir mūsų sistemoje tai yra, ko nebuvo niekada anksčiau. Galbūt atrodo, kad mes nuėjome šiek tiek e, toliau, nes mes sukūrėme centralizuotą sistemą, bet aš manau, kad jeigu nebūtų kilusi ekonominė krizė, mes tos sistemos šiandien irgi neturėtume. Taigi aš girčiau pastangas kurti centralizuotą sistemą ir Europoje. Man atrodo, kad tai iš tikrųjų e, padeda ta prasme, kad e, kai žmonėms nepatinka tai, ką jie mato, tai iš tikrųjų prisideda prie problemų sprendimo. Ačiū. Aš norėčiau tik tai pakalbėti apie slaptumą ir privatumą. Junktinių valstybių patirtis e, tai nebuvo pasirinkti vieną ar kitą, ar viską viešai skelbi, arba nieko. Pavyzdžiui, kai verslo įmonės gauna kontraktus iš federalinės vyriausybės, teikdami pasiūlymus, jie gali pateikti informacijos, kuri yra e, privati ar slata. Tai, tačiau tai, kad pats faktas, kad e, kontraktas buvo suteiktas konkrečiai bendroviai, už kiek, kokiu tikslu, tai yra atvira informacija mums labiausiai rūpia Junktinės valstijose privati informacija. Kalbėjau, pavyzdžiui, kaip Teksase vyriausybė, vietinė vyriausybė reikalauja, kad mokyklų, e, mokyklos e, paviešintų informaciją, kam išleidžia pinigus, pavyzdžiui, mokytojų atlyginimams. Lengviausia būtų paskelbti kiekvieno mokytojo pavardę ir atlyginimą, tačiau taip ir nėra daroma. Tiesiog yra paskelbiama, kiek iš viso skiriama mokytojų atlyginimą, atlyginimams ir kiek mokytojų yra įdarbinta, tada galima apskaičiuoti, kiek maždaug mokytojai uždirba. Taigi taip išsprendžiami privatumo klausimai. Thank you. Yes. Grazie. Ha chiesto nuovamente. Ačiū. Kolegė Greslė dar kartą paprasė žodžio. Nu, man. Ačiū labai. Aš dar kartą noriu priminti Jums savo klausimą, poniai Pelegrin, ir komisijai, kokios valstybės narės ir kokie regionai yra silpni šioje srityje. Ar mes apsritai žinome, kas gerai įsisavina lėšas, kas blogai, ar mes galime sukurti tam tikrą atitingavimo sistemą. Manau, kad ši informacija mums būtų naudinga vertinant lėšų įsisavinimą. Tai, ką aš šiandien matau, tai tai, kad lėšos įsisavinimos prastai, dažnai ketinimai yra geri, tačiau e, nepavyksta pasiekti norimų tikslų. Ir e, dar turiu vieną klausimą ir Europos audito rūmų nariui. Aš girdėjau 2025 metus, ar aš gerai supratau, manau, kad apsirikau. Kada jūs ketinate, kada numatote kitą savo auditavimą, nes 2025 metai jau pernelik jau toli. Jei me, jūs norite, kad parlamentas kontroliuotų jūs, tai galite iš karto pasimti virvį ir pasikarti, nes ta kontrolė šiuo metu, turint tiek informacijos, kiek mes turime, yra visiškai neįmanoma. Aš nuolat užduodu klausimą reikalaudama skaičių, klausdama apie administracinės išlaidas, kurios yra išleidžiamas įgyvendinant iniciatyvas, tačiau atsakymai visada būna skirtingi. Ir mano patirtis rodo, ir dabar vyksta uh, trimetė peržiūra, ar mums tikrai reikia centrinės sistemos, ar uh, neturėtume žinoti, duomen, kokius duomenis turime rinkti. Ar nemanote, kad reikėtų susitarti dėl vieningos kalbos ir vieningos valiutos? reikia matyti ir viską vertinti struktūrinio požiūriu. Ponai iš JAV, jūs kalbėjote apie tarnybą, kurioje yra 50 darbuotojų ir apie 15 inspektorių. Galvodama apie tai, kiek dirba čia žmonių, turiu pasakyti, kad mes išleidžiame 100, 150 milijardus eurų ir galvodama apie tai, kiek pas mus žmonių dirba. Aš čia žiūriu ir į audito rūmų narį, nežiūrėkite taip į mane. E, mes tiek pinigų išvaistome, o gauname iš viso labai labai mažai. Grazie, noriu Andrės. Toliau ponas Andrėjas. Pone Andrės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Pelegrin paminėjo Ispaniją ir Lenkiją kaip nenorinčias skelbti informaciją apie naudos gavėjus. Norėčiau paklausti komisijos, kokiu priemonių yra imtasi, kad būtų Ispanija ir Lenkija priverstos paskelbti tokią informaciją. Taip pat norėčiau paklausti komisijos, kodėl skaidrumas nėra nustatytas kaip sąlyga uh, lėšoms gauti. Ačiū. Pone Pelegrin, žodis jums. Uh, Dėl uh, gerai ir blogai dirbančių valstybių sąrašo sukūrimo. Nebus taip jau taip lengva padaryti ir aš negalėčiau Jums pasakyti, nes neturiu labai plataus sąrašo. Ir jeigu dabar išskirčiau vieną ar kitą šalį, tai nebūčiau labai sąžininga. Bet e, sąrašo viršuje yra, pavyzdžiui, Suomija ir Prancūzija, o apačioje būtų Italija nes Italija yra e, problematiškų regionų. Ispanija, kiek žinau, gerokai pagerėjo. Atsiprašau už tokią dalinę informaciją tik tai. Ačiū už tokią informaciją vis tik tai, kuri man nėra nauja, bent jau dėl Italijos. O dabar ponė Matės Maternova. Ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau šiek tiek E, su rikiuoti valstybės, apie kurias mes kalbame. Neturime tokio e, absoliutaus valstybių palyginimo, to ir nesiekiame. Galėčiau tik suteikti naujausią informaciją, papildydama ponę Pelegrin. Ji rodė žemėlapį su vadinamosiamis pilkosiomis zonomis. Visos pilkosios zonos dabar jau virko žaliosiomis zonomis. E, Ir visos valstybės, vadinasi, sureagavo. Ispanija būdavo viena iš labiausiai atsilikusių, e, bet e, jos sistema nebuvo labai problematiška ir ji dabar pagerėjo. Ispanija, Graikija, kai kurie jungtinės karalystės regionai, Italija e, mažiausiai tenkindavo visus reikalavimus susijusių informacijos teikimu. E, kaip jau sakiau, sistemos nėra e, skylėtos, tik tai yra e, tokių įsisavinimo galimybių problemų. Su Lenkija jokių sunkumų neiškilo, turbūt kažkas, turbūt mane teisingai supratote, kalbant, bet Lenkija niekada nebuvo tarptų problematiškų šalių, kurios nenori skelbti informacijos. Mes gauname informaciją apie naudos gavėjus ir matome, kad decentralizuotas valstybės yra sunkiausia priversti skelbti informaciją. Federalinėse valstybėse tradiciškai e, dėl to iškildavo daug diskusijų. Ironiška, bet naujasis valstybės narės tikėjosi, kad tikėjosi, kad e, savaime suprantama, jog reikės e, viešai skelbti informaciją apie gaunamus pinigus. Tarsi skaidrumas ir viešumas ateina kartu su pinigais. Ir reikia pripažinti, kad e, su naujosiomis valstybėmis narėmis diskutuoti neretai buvo net lengviau negu su kitomis. Joms buvo labiau suprantama, kad gaunant pinigus reikia skelbti informaciją. Jau paminėjau Lietuvą, Vengriją, Tai yra geriausi pavyzdžiai. Lygiai taip pat galėčiau paminėti Daniją, Švediją ir Suomiją. Tų šalių interneto svetainės labai geros. Tiek aš maždaug informacijos dabar turiu apie atskiras valstybės. Poniai Greslė, e, norėčiau atsakyti, sureaguodama jos komentarą apie vieną valiutą, vieną kalbą ir centralizuotą sistemą. Manau, kad prašydami informacijos turime atsižvelgti ir į politinį kontekstą, kuriame veikiame. Aš nežinau, ar tikrai taryba ar, kom, ar parlamentas suteiktų tokius įgaliojimus komisijai. Aš manau, kad Europos komisija žino, kokia jos vieta institucijų sąrangoje, todėl ji tokio pasiūlymo net neteiktų. Mes bandome elgtis atsakingai ir realistiškai. E, visose teisėkuros pasiūlymuose, visų teisėkuros pasiūlymų atveju. Aš galėčiau pakartoti, kad dabartinėje reglamentavimo sistemoje pasiekimai yra gana dideli ir vienas iš gerbiamų parlamentarų e, sakė, kad mes nesuteikėme pakankamai paramos. Aš manau, kad e, Mes sukūrėme tam tikrą neformalų tinklą, mes nuolat organizuojame seminarus, keičiamės informaciją apie geriausią praktiką ir geriausią patirtį. Ir tokiu būdu skelbėme informaciją apie geriausius pavyzdžius, perkeliame tuos pavyzdžius į kitas vietas. Ir tai duoda rezultatų. Ponas Levison. Labai ačiū. Gavau klausimą iš ponios Greslė. Tikiuosi, aš ne per daug ironiškai kalbėjau uh, apie 2025 metų auditą kalbėdamas. Bet aš norėjau pasakyti, kad reikia geriau pagalvoti, reikia sukurti aiškės strategijas ir suvokti, koks yra tikslas sukurti, kuriant geresnę sistemą. Ta skaidrumo iniciatyva turi būti tikslingesnė. Todėl aš ir sakiau, kad gal būtų gerai e, E, pasitelkti smart tikslus šiam atvejui. Ir tada ateityje, gal jau net ir 2014 metais, audito rūmai galės kažką konkretaus čia nuveikti. Bet prieš tai turi būti imamasi administracinių veiksmų, pagristų politinėmis iniciatyvomis. Kitaip auditorumams būtų labai sunku tokius atvejus nagrinėti. Kaip aš dabar sužinau iš ponios Pelegrin, Jeigu mes e, auditorumai atliktume tyrimą dabar, nieko neišsiaiškintume ir šiame etape rezultatai nepagerėtų. Nenu, nemanau, kad tai būtų tikslinga. Jeigu pradėtumėm atlikti auditą 2010 metais ir jau dabar pateiktume ataskaitą. Todėl aš siūlau pirmiau priimti politinius sprendimus pagrystus e, supaprastinimo siekiu ir atsižvelgti į šios srities ypatingą struktūrą. Čiagi kalbame, pavyzdžiui, ir apie tiltų statybą. Ir jeigu, pavyzdžiui, Danijoje yra statomas tiltas tarp Danijos ir Švedijos, tai į sąrašą bus įtraukti du pavadinimai. O kaina sieks gal 10 milijardų eurų. Tūkstančiai rangovų bus susijęs su tokiu projektu. Ir tokį projektą suvaldyti bus tikrai nelengva. Prisiminkime, kaip buvo statomas toks tiltas. Tada net teismuose buvo iškelta daugybė bylų dėl įvairiausių pažeidimų. Reikėtų konkrečiai pagalvoti, ką turime viešinti šioje srityje. Tokia būtų mano pirminė nuomonė. Tervenyrė. Ačiū. Ponas Balčytis nori dar. Iš tikrųjų buvo paminėta, kad šiandieną mes išsigryninom, kad diskutuojam dėl dviejų filosofijų. Visiškai sutinku. Viena filosofija, ir kaip paminėjo mūsų svečiai, tai panaši diskusija, kaip pas juos buvo 10-15 metų prieš tai. Ir naujoji filosofija dėl centralizacijos, kur iš tikrųjų pats gyvenimas privertė. Manau, kad mes, kaip ir minėjo auditorių atstovas, turime priimti kažkokius tai ateityje politinius sprendimus mes jų negalime priimti, kol neturime tinkamas informacijos. Galbūt galima paprašyti komitetui sugrįžti prie mūsų šios dienos diskusijos toliau ateityje, bet prieš tai reikėtų iš tikrųjų galbūt svečiai mums suteiktų papildomas informacijos, kiek žmonių dirba, kaip ir buvo paminėta, kokius pinigus valdo. Ir kad mes ateityje tikrai galėtumėm labiau galbūt teikti pasiūlymus ir komisijai, ir tarybai dėl būsimų sprendimų pakeitimo. Ir kaip šiandieną buvo paminėta, kad iš tikrųjų ateityje mes turim užtikrinti ir direktoriatų informacijos pasikeitimų, ko nebuvo iki šiol ir aš manau, kad tai buvo didelis spraga. Tai toks būtų mano pasiūlymas ir dar kartą ačiū visiems svečiam ir ypatingai pono Liberatskijui, kuris inicijavo tokį, tokį labai įdomią diskusiją ir labai įdomus pranešimus. Chi vuole rispondere perché poi dopo do la parola all'onorevole Liberati. Kas norėtų atsakyti? Nes po to dar suteiksiu žodį ponui Liberatski. Galbūt norėtumėte sureaguoti į pono Balčyčio žodžius komisiją? Ne? Tada žodis ponui Liberatski. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Laikas mus spaudžia, todėl kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, mes supratome, kad e, daryti klaidas e, valdant e, ES lėšus, lėšas yra įprasta praktika. Antra pastaba. Ko aš išmokau iš jūsų, ponė Devanį? Privatumas privačiomis sąnaudo. Jūs naudojate viešasias išlaidas, tai yra valstybės lėšas, tai jau jūsų pasirinkimas. Taigi čia turėtų paramos gavėjai iš anksto pasirinkti. Trečia, skaidrumas nėra tikslas, yra priemonė, kaip sakė ponas Brito. Uh, priemonė gerai pasinaudoti įsisavinti lėšas. Ketvirta, daugiau skaidrumo kuria geresnę Europą, kaip kalbėjo ponas Levison. Aš e, tikiuosi, kad e, audito rūmai, kurie, kurių 20 procentų vadovaujama čia, supras šią mintį. Ir paskutinė mano pastaba, Europos komisija turėtų būti atsakinga už geresnę Europą. Kreipiuosi generalinio direktorato atstovus. Komisija, negazdinkite valstybių darių ir, ir nebijokite nei valstybių narių, nei tarybos. Taigi mes siūsime aiškę žinę ir tarybai. Pone pirmininkė, noriu padėkoti Jums, noriu padėkoti svečiams, kad sutikote atvykti į šį klausimą. Noriu padėkoti visiems diskutavusiems ir klausiusiems. Ačiū. Grazie molte veramente a lei per il lavoro svolto. Ačiū labai. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems svečiams, ypatingai mūsų draugams iš JAV, kurių pranešimai buvo tokie naudingi. Susitiksime kitų posėdžių metu. Visą geriausią.